Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, prašyčiau susėsti vietas ir turėtume pradėti posėdį, kadangi darbo tvarkėje daug klausimų. Pirmasis darbo tvarkės klausimas. Norėčiau pasiūlyti, kad Rusijai pranešimas dėl būtų aptariamas prieš 13 darbo tvarkės klausimą, tai yra prieš farmakologinio budrumo dokumentą ir EMA. Taigi norėčiau pasiūlyti perkelti šitą klausimą į 12 darbo tvarkės punktą. Dabar antrasis darbuotojas klausimas, tai yra pirmininko pranešimai. Informuoju, kad išskyrus estų ir maltiečių kalbą, vertimas yra užtikrinamas visomis kalbomis. Europos parlamente. Kokia... Äh, gibt es heute Abend eine Veranstaltung? Mind and Heart. Savaitė. Pradėjau savo renginius šiandien 8 valandą vyks pirmasis renginys, Borgas dalyvaus, taip pat Lietuvos sveikatos apsaugos ministras ir taip pat pasaulinės sveikatos organizacijos atstovas Bertolinė. 7 valandą prasidės šitas renginys ir Europos parlamento frakcija su Linda McKevin ir kitais kolegomis organizavo šitą renginį. Ką dar turėčiau pranešti? Atrodo, turėčiau informuoti apie tai, kad į posėdį atvyko lankytojų grupė iš Junktinės karalystės. Tai turėtų būti energetikos ir klimo kaitos departamento atstovai. Jie žadėjo atvykti į mūsų posėdžių salę pusę penkių. Taip pat norėčiau informuoti, kad vyksta keletas trilogų. Antrasis trilogas dėl EBS prasidės lapkričio penktą pusę trijų, taip pat poveikio vertinimo aplinkai trilokas, kuriam vadovauja Salonį, taip pat prasidės lapkričio penktąją ir taip pat motorinių transporto priemonių trilogas. Jis taip pat vyks antradienį, lakučio penktąją dieną. Visi prezidiume dalyvaujantis kolegos, pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas jau užėmė savo vietas ir taip pat norėčiau paminėti, kad rytoj tarsimės su pirmininkaujančia valstybė dėl automobilių, dėl CO2 išmetimo iš transporto priemonių. Kas Glenis Vilmort pranešimas taip pat rytoj bus aptariamas, o 13 lakučio prasidės trilogas. E, F dujų trilogas prasidės lakryčio 4-ąją 22 val. vakare. Taigi trilogų programa taip pat yra pakankamai intensyvi, darbo artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais tikrai netruks. Trečiasis darbo atvarkės klausimas - posėdžių protokolų tvirtinimas, tai yra gegužės 29 ir 30 protokolai, tada niekas neprieštarauja dėl šitų protokolų, jie yra tvirtinami ir Dabar turėtume iš karto perėti prie ketvirtojo darbuotojas klausimo. Tai nuomonių pasikeitimo su Europos vaistų agentūros vykdomuoju direktoriumi Gvido Razi. Mes gauname aktualiausią informaciją iš EMA per kontaktinius asmenius, gauname informacijos iš Dagmar Rodbeirent ir ji įdeda pakankamai daug energijos, užtikrindama informacijos srautus. Taigi per mūsų kadenciją priimėme labai daug e, sprendimų dėl įvairių su medicina susijusių klausimų, tai yra dėl klinikinių tyrimų, taip pat dėl medicinos prietaisų direktyvos, kuri buvo aptariama labai intensyviai aptariama ir taip pat dėl EMA mokesčių arba įmokų mes e, esame jau tarėsi praėjusią savaitę. Be to mes e, taip pat išklausėme ir ataskaitos apie biudžeto įvykdymą ir mes manome, kad reikėtų tartis, keistis nuomonėmis, kad nepasikartotų ankstesnės klaidos, kad nebūtų jokios savivalės. Pirm, pirmąjį šių metų pusmetį mes lankėmės ir Londone kartu su kolegė Rodbėrent, su sekretariato atstovais ir mes susipažinome su Ema veikla. Ji mums pasirodė labai prasminga. Taigi pakalbėsime apie EMA veiklą ir šiandien pirmiausia suteiksiu žodį vykdomajam direktoriui Gvido Razė. Taigi žodis jums. Thank you, chairman. Ačiū pirmininkė, ačiū komiteto nariams už galimybę pasikeisti nuomonėmis šiandien. Šis uh, susitikimas yra stebimas e, lankytojų delegacijos e, ir šių metų vasario mėnesį taip pat e, lankėsi tinkama komiteto delegacija mūsų agentūroje ir tikrai manome, kad tiek jums, tiek mums tas apsilankimas, ta viešnagė buvo naudinga. Šiandien Norėčiau daugiausiai susitelkti ties e, Europos vaisto agentūros restruktūrizacija, jos priežastimis ir papasakoti jums, kaip pasitelkę naują organizacinę struktūrą spręsime įvairius, įvairius sunkumus ir iššūkius, su kuriais tiek jūs, tiek mes e, susidurėme. Pirmiausiai, mes daugiau dėmesio skirsime veiksmingumui. Manau, kad e, tiek nacionalinės, tiek tarptautinės europinės institucijos e, siekia veikti kuo efektyviau, veiksmingiau. Uh, taupydamos išteklius, e, pinigus. Todėl ir iš mūsų, manau, tikimasi to paties, kadangi agentūrai pavedama vis daugiau naujų darbų ir užduočių, pavyzdžiui, farmakologinio budrumo teisės aktų įgyvendinimas reikalauja daug pastangų Todėl manau, kad e, viešosios e, sveikatos klausimai turės ilgainiui būti siejami su e, ištisa virtinė įvairių aspektų. Žinau, <clears throat> kad grėsmės sveikatai kyla, prasideda nuo vaistų gamybos ir e, šiuo metu daugiausiai šių problemų pastebima su gamintojais už ES ribų. Tačiau, kalbant toliau apie tiekimo grandinę, verta pamastyti apie ES pajėgumus susijusius su gamyba ir paskirstimu tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Europos vaistų agentūra bendradarbiauja su nacionaliniu vaistų agentūrų vadovais, su savo tarptautiniais partneriais siekdama užsitikrinti atitinkamus pajėgumus ir ekspertinius gebėjimus, kad galėtų atremti šios išteklius. Todėl mes turime šioje srityje E, veiksmus organizuoti kuo nuosekliau, turime pateikti aktualiausius duomenis, renkti mokymus ir dalyvauti visose tarptautiniuose Europos institucijų tinkluose. Šiandien mes stengiamės atitinkamai pritaikyti vieną iš mūsų organizacijos padalinių, kuris atsakingas už farmakologinį budrumą. Taip pat mes peržiūrime iki 60 procesų ir tikimės, kad bus sutaupoma tiek žmogiškų, tiek finansinių išteklių po šių reformų. Jau dabar galime pasidžiaugti kai kuriais šių reformų vaisiais. Buvo <clears throat> įsteigti du skyriai kurių pagrindinė užduotis užtikrinti nuseklų vaistų e, gyvybinio ciklo stebėjimą. renkant e, visapusišką informaciją, susijusią taip pat pirmiausia ir su vaistų naudojimo leidimų išdavimu. Kita svarbi sritis yra stiprinti tarpusio santykius su partneriais, su suinteresuotais subjektais. Su Tie procesai, kuriuos dabar vykdome, yra arba tiesiogiai susiję su gamintojais, su suinteresuotais subjektais, mūsų partneriais, todėl vaistų agentūra tam, vis labiau tampa centrinė duomenų saugykla. Mes kaupiame duomenis e, už paskutiniosius 20 metų ir galime pasinaudoti jais, e, kuomet e, iškyla atitinkama būtinybė. Šiuo metu daugiau nei 3000 ekspertų ir pareigūnų naudojasi mūsų duomenimis prieš priimdami atitinkamus sprendimus ir ypač įgyvendinant farmakologinio budrumo teisės aktus reikia mūsų reikia geresnio bendradarbiavimo siekiant ekspertams suteikti galimybę lengviau pasinaudoti mūsų turimais duomenimis, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Čia turime spręsti nemažą problemą, kuri taip pat reikalauja ir nemažų investicijų, e, visiškai pakeičiant mūsų domenų naudojimo ir saugojimo tvarką. Be, savo turimus duomenys dabar pergrupuojame iš e, maždaug 20 duomenų bankų. E, padarome keturis ir tai bus didžiausia duomenų saugykla pasaulyje medicinos srityje ir visi galės pasinaudoti mūsų turimais duomenimis, aišku, atitinkamų lygmenių galės Šiais duomenimis pasinaudoti taip pat nauja informacinių technologijų administracinė struktūra buvo pradėta kurti siekiant užtikrinti maksimaliai įmanomą integracijos lygį su tais informaciniais tinklais, kuriuose mes dalyvaujame, kad e, mūsų turimi duomenys būtų prieinami tų tinklų naudotojams. Pirmasis e, etapas duomenų tvarkymo baigsis iki šių metų pabaigos. Ir tai bus pirmasis iš keturių svarbiausių ramščių. Kitų metų antrame pusmetyje bus padėti pagrindai užtikrinantis farmakologinį budrumą. Kitas skyrius mūsų agentūroje e, pradės veikti, bus atsakingas už ryšius su suinteresuotais subjektais, o e, dar vienas skyrius bus atsakingas už šios organizacijos struktūros e, duomenų administravimą tiek viduje, tiek į išorę. Vienas iš didžiausių mūsų prioritetų yra duomenų saugumas, tačiau mes suprantame, kad e, būtina užtikrinti ir vaistų prieinamumą ir galimybę įsigyti pacientams. Tai yra mūsų svarbiausias darbas siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą, tačiau kita vertus mes privalome skatinti e, inovacijas, tam, kad būtų tinkamai atsižvelgiamai medicinos poreikius. Puikiai žinote, kad inovacijų procesas yra labai sudėtingas. Šiuo metu keičiamas e, modelis, perinama prie naujos meninės medicinos modelio. Todėl reikia E, sukaupti papildomų kritinę masę įrodymų susijusių su problemomis, kuria, kurias patiria pacientai su jų sprendimo būdais, su kur reikia prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir patiems pasikeisti. Taip pat vaisto e, agentūra siekia perinamai laikotarpiu patvirtinti naują rizikos vertinimo modelį, grėsmių vertinimo modelį, išlaikant tą patį saugos lygį. Manau, kad sugebėsime šių tikslų pasiekti tik įtraukdami visus suinteresuotus subjektus, tai yra medikus, mokslininkus, akademikus, pacientus, finansuotojus ir ieškodami kuo geresnių ekspertinių gebėjimų, gebėjimų mm, už prieinamiausią kainą. Šiuo tikslu buvo mūsų agentūroje įsteigtas naujas mokslinio tyrimų ir plėtros skyrius. Pavadinimas jau pats savame paaiškina šios skiriaus veiklą. Pagrindinė paskirtis yra teikti konsultacijas ir reguliariai teikti pagalbą mažoms vietiems įmonėms, mokslininkams, visiems kitiems suinteresuotiems subjektams, kurių administraciniai e, gebėjimai ir žinios yra ribotos. Taip pat taip pat sveikatos technologijų mm, vertinimo atstovus mes įtraukėme, stengiamės pasitelkti vieno langelio principą tam, kad e, Europoje e, būtų galima užtikrinti geresnių ir pigesnių vaistų gamybą ir tiekimą pacientams. Aišku, detalės e, pristatyti prireiktų žymiai daugiau laiko, taigi toks būtų trumpas e, mūsų vykdomų procesų pristatymas. E, Paskui esu pasirengęs atsakyti klausimus, taip pat noriu padėkoti komiteto nariams už pasitikėjimą mūsų agentūra ir vaistų tarptautiniais tinklais. Nepriklausomai nuo to, kaip bus įgyvendinti pateikti pasiūlymai, mums labai svarbu jūsų pasitikėjimas e, ir parama. Manau, kad E, tai yra mano paskutinė galimybė Jums viešai padėkoti. Dar per e, iki šios kadencijos pabaigos noriu padėkoti vienai Jūsų komiteto nariai, ypatingai Dagmarot Berent, nes ji buvo tas e, Envi komiteto kontaktinis asmo ryšiams su Europos vaisto agentūra ir, ir tikrai mums suteikė daug paramos konstruktyvios kritikos, įvairių patarimų, kreipdama dėmesį į įvairius aspektus, padėdama tiek Europos vaisto agentūrai, tiek pasitarnaudama visuomenės sveikatai. Ačiū Dagmar už tai. Taip pat norėčiau padėkoti komiteto sekretoriatui už tą e, pasikeitimą nuolatinį informaciją ir dar kartą dėkoju visiems komiteto nariams už paramą, padrasinimus ir pasitikėjimą. Dėkuoju Gilio Razį už išsakytas mintis, už pateiktą informaciją. valdybos du atstovai yra taip pat atvykę ir jiems abiems mes suteiksime žodį iš eilės. Like Aš labai norėčiau padėkoti Gydo Rasi Europos parlamento narių vardu, nes nepaisant sunkumų ir ekonominės krizės emos valdymas ir vadovybė puikiai dirbo ir mes bendradarbiavom su septyniais komitetas. O dabar tas darbas yra labai gerai koordinuojamas, tarp komitetų jaučiamas energinis ryšys ir rezultatų gauname labai puikių ir įdomių. Taip pat norėčiau padėkoti dėl už e, e, farmacinius teisės aktus. Taip pat turėčiau padėkoti Europos vaistos agentūro direktoratui, nes galiausiai jiems pavyko pakeisti gairias reglamentuojančias Alzheimerio lygą. Europos parlamentui tai yra labai svarbi sritis, labai svarbu, tai yra Europos gyventojams. Dabar mes leidžiam pinigus, eikvojam laiką, bet neturėjom vaistų. Kodėl tai buvo? Todėl, kad buvo netinkamos gairės ir laiko nebeatsuksi. Ir simptomatikos labai šios sunkios lygos nebepakeisi. Todėl aš Europos vaisto agentūrai pasiūliau ir jie man pritarė, pradėti vykdyti klinikinius tyrimus, kai žmogus vos tik susirga Alzheimerio lyga. Ir Europos vaisto agentūra patvirtino procent, procedūras, kad būtų galima pradėti trumpalaikius klinikinius tyrimus, nes jeigu būtume atlikinėję labai ilgus tyrimus, tyrimus tai vaistų gamybos procesai būtų labai užtrukę. Taigi licenzijavimo procedūros taip pat yra labai svarbios, jos turi vykti greitai. Vaistų administravimas taip pat yra svarbis rytis. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, nes uh, ties šias rytim dirbs naujai išrenktas Europos parlamentas, taigi reikia aptarti pažangios terapijos komiteto darbą jiems e, reikia didžiulių pinigų sumų, bet mums reikėtų pagalvoti dar apie teisėsaugos aktus. Reikia, kad kompetitingi atstovai šioje srityje dirbtų. Aš labai džiaugiuosi, kad čia tiek daug mano draugų labai gerai jaučiuosi ir dėkoju jums dar kartą. Äh, für die Worte und jetzt kommt. Dėkuoju dabar kolega Lema. Dėkuoju dar kartelį už suteiktą žodį, už bendradarbiavimą su vykdomuoju direktoriumi Gidiu Rasi, Europos vaisto agentūros vykdomoji direktorių. Vieną dalyką ponas Rasi jau uh, paminėjo, tai vidinė restruktūrizacija ir reorganizacija. Kitas labai svarbus dalykas – interesų konfliktas. Manau, kad mums reikia labai aiškiai reglamentuoti interesų konfliktą. Aš esu akademinio pasaulio atstovas ir kai žvelgiu į interesų konfliktą, tai galime kalbėti ir apie antro lygio riziką, jeigu organizacija gauna papildomų išteklių. Manau, kad tokia apibrieštis yra labai prasta būdamas universiteto atstovas, aš nežinau, jeigu tokia apibrėžis būtų pateikta universitete, tai nebūtų jokiam akademikui įmanoma dirbti Europos vaistų agentūrai. Jeigu e, fakulteto narys gautų stipendiją, tai jis iškart priklausytų antrai rizikos grupiai. Neįmanoma, mesgi patys už save atsakingi, o ne už visą instituciją. Tai yra labai svarbus dalykas ir aspektas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį ir kurį reikėtų dar peržiūrėti ir patikslinti. Aš noriu pasakyti, kad aš e, pritariu interesų konflikto aptarimui, bet manau, kad šį klausimą dar reikėtų aptarti. Dar vienas labai svarbus dalykas valdyboje yra reglamentų aptarimas. Kaip užtikrinti administracinio tinklo tvarumą. Mums aišku, reikia aiškios apibriešties, reikia apibriežti, kas už ką atsakinga, bet vykdomoji valdyba e, kaip jau buvo minėta, reikia, kad, jį būt, kad vykdomoji valdyba būtų įtraukta į sprendimų prieimimo procesus mes turėtume pagalvoti, kaip paskirstyti, paskirstyti skirtingas atsakomybės, norint reglamentuoti mokesčius. Dėkuoju. Dėkuoju, kolega Lema. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų kontaktus palaikančiai kolegijai Dagmar Rotbėrent, o po to iš eilės kitoms susirašusioms kolegiams. Ar aš ką nors būsiu išleidęs iš akių? Sąrašė. Jana Kudakis, žinome, jūs įtrauksiu į sąrašą. Dagmar Rotbėrent. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, negaliu susilaikyti ir turiu paminėti kai kurios dalykus. Fransuas Krostet paminės kai kurios dalykus, todėl aš nebūtinai juos kartosiu, nebūtinai minėsiu visus dalykus. Iš karto, Gidorazė, aš norėčiau padėkoti Jums pirmiausia, ne tik tai už malonius žodžius mano adresu, bet ir už tai, ką Jūs pasakėte. Turėčiau pasakyti, kad man labai patinka Jūsų pastangos keičiant EMA veiklą. Labai svarbu, kad mes ir toliau galėtume didžiuotis šios agentūros veikla, kuri puikiai dirba viena iš geriausių agentūrų Europoje. Tačiau jūs sakėte, kad reikalingi pokyčiai ir jūs minėjote, kad ir jūs kalbėjote, kad aš išsakiau kartais konstruktyvę kritiką. Aš galbūt praeitie kritikavau ne visada konstruktyviai, tačiau kaip ten bebūtų, e, pokyčiai jūsų agentūrai buvo reikalingi ir mes turėjome visi kartu pagalvoti, kaip mes, turėdami mažiau lėšų, galėtume dirbti nemažiau veiksmingai. Galbūt šiek tiek nepritarsiu parlamento atstovams, o ne agentūros atstovams dėl finansavimo. Aš manau, kad agentūra, kuri išaugo pastaruoju metu ir kuri daro didelę įtaką pasaulio mastu, turi labai atsargiai vertinti savo išteklius ir juos taupiai naudoti. Taigi dar yra tam tikrų galimybių. Jeigu grįžtume prie įmokų klausimo, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip reikėtų, kaip būtų galima užtikrinti pakankamai laisvės emai, kad jie atliktų savo darbą Ir žinoma, labai svarbu, kad būtų užtikrintas tas duomenų banko sukūrimo procesas, kad būtų kaupiami kompiuterizuoti duomenys. Šioje srityje EMA nebuvo taip pasistumėjusi į priekį ir aš vykdomasis direktoriau, nelabai žinau, kur buvo panaudoti tie pinigai, kurie buvo skirti būtent tam tikslui. Kalbant apie klinikinius tyrimus ar ir farmakologinį budrumą, reikėtų pasakyti, kad turime paskubėti, reikėtų numatyti konkretų darbų grafiką, bet to ir kalbant apie susijusius tyrimus, bandymus reikėtų pasakyti, kad ir, ir piliečiai, ir gydytojai yra tiesiog, tiesiog laukia tų duomenų banko. Su įmokomis yra susijęs klausimas galbūt netiek tiesiogiai, dėl farmakologinio budrumo signalų arba e, nuorodų, kurios atsiranda rinkoje. Mes norėtume aiškiai žinoti, kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu. Be to mes turėtume visada prisiminti ir pasakyti savo piliečiams, kad vaistai yra skirti padėti išgydyti piliečius, pacientus, tačiau niekas negali būti be pašalinio poveikio, jokie vaistai, jokie preparatai. Ir labai svarbu, kad po dešimties metų mokslininkai pavėluotai nepasakytų, jog tas šalutinis poveikis buvo tiesiog pakankamai didelis. Todėl aš labai džiaugiausi girdėdama iš jūsų pasisakymo apie inovacijas. Kartais vaist, medikams reikalingas ne tik tai naujas inovatyvus vaistas, bet ir aukšto lygio farmakologinis budrumas kolega Lema, atstovas iš valdybos, taip pat išsakė savo nuomonę, tačiau valdyba yra valdyba, jinai tiesiog dirba naudodama tą turimą arba paskirtą agentūrai biudžetą ir nieko negali ką nors pakeisti. Taigi, kalbant apie biudžetą, valdyba nieko negali pakeisti, valdyba dirba su to biudžetu, kuris yra paskiriamas. Tačiau galbūt reikėtų grįžti prie klausimo, ar medicinos arba vaistų agentūros reguliavimo tinklas yra naudingas, ar jisai atneša naudos. Žinoma, nauda gali būti pasiekta, jeigu visi laikosi savo atsakomybės. Europos masto agentūra yra reikalinga, jeigu ir jinai imsis atsakomybės ir nacionalinės atitinkamos tarnybos taip pat imsis savo ruošto atsakomybės. Jos taip pat turi vykdyti savo prievolės. Jeigu bus pradėtas naujas licenzijavimo procesas, farmakologiniai procesai. Ir jeigu valstybė narė paskirs pranešėją, kuris imsis darbo labai rimtai ir pateiks e, aukštos kokybės ataskaitą, tai tiesiog prieš jį reikia nukelti kepurę. Tačiau, jeigu darbą turės atlikti sekretoriatas, arba tiesiog turėti persikelti dar dytos valstybės pranešėjo naštos į savo agentūrą, tai tuomet iškiltų problema. Mes negalime tiesiog perkelti nacionalinių agentūrų turimo biudžeto, kuris numato tam tikrą veiklą ant EMA pečių. Taigi EMA turi atlikti savo pareigas. Yra numatytas tam tikras procentas tų darbų apimties, tačiau kita vertus valstybių narių nacionalinės agentūros gauna tam tikrą dalį įmokų sumos ir tam tikrą dalį finansavimo, kuris yra skirtas pranešėjams. Aš nepritariu tokiam finansavimo modeliui ir jeigu valstybė narė negali atlikti savo nacionalinės agentūros prievalių ir jeigu neužtikrina tam tikro nacionalinio biudžeto, tai tuomet situacija yra ne, negera. Be to, agentūra galbūt galėtų perimti tam tikras e, funkcijas iš mažesnių arba didesnių valstybių agentūrų, tačiau mes čia negalime kalbėti apie lėšas nacionalinio licenzijavimo atsakomybę, ypač kai turime galvoje farmakologinį budrumą, tai čia darome didžiulę klaidą. Reikia būti įsitikinusiems, kad nacionalinės agentūras gali gauti tik tai tiek lėšų, kiek darbo nuveikė, nes nacionalinės tarnybos jų pranešėjai gali būti apmokami tik tai už jų nuteik, nuveiktą darbą. Tačiau jeigu taip nebus, tai iš tikrųjų situacija būtų nedėkinga, kadangi EMA gauna lėšas kurios yra skirtos paslaugų teikėjams, šiuo atveju nacionaliniams agentūrams už nuveiktą darbą. Negalima toleruoti klaidingos konkurencijos tarp nacionalinių agentūrų ir EMAS. Todėl aš girdėdama iš Vokietijos ir Niderlandų konkrečius signalus esu sunerimusi. Kristina Gutierės Kortinės, po to Margareta Aukin kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi matydamas, matydama čia salėje senus bičiulius ir mes tikrai jau seniai bendradarbiaujame. Nesu ekspertė įvairiais klausimais, tačiau vienas aspektas man labai rūpi. Ar uh, agentūra vaistų iš tiesų turi galimybių užtikrinti teisės aktų gyvendinimą, nes iš tiesų yra už tai atsakinga. Kalbant apie farmakologinį budrumą, noriu paklausti, kaip veikia dabar e, primtų teisės aktų užtikrinimo sistema komisijoje. Margareta Auken dabar. Ačiū labai, ponė Gydarazė, kad atvykote už jūsų pristatytas mintis. Norėčiau pakomentuoti jas dviem aspektais, pratesdama pono profesoriaus Lėmos mintį dėl interesų konfliktų. Mes turėtume visomis išgalėmis stengtis užkirsti interesų konfliktams kelią, nes cirkuliuoja labai daug pinigų ir jau matėme, kas atsitinka, e, kuomet uh, žmonės dalyvauja tose procesuose. Jeigu norime, kad piliečiai mumis pasitikėtų, privalome užtikrinti, kad asmenys priimantis sprendimus dėl vaistų naudojimo neturi jokių interesų konfliktų. Noriu Jums pasakyti, kad peticijų komitete, kuriame taip pat dirbu, svarstėme jau kelis kartus įvairius skundus susijusius taip pat ir su EMOS veikla, su administravimo problemomis. Taip pat ir Danijoje labai daug neigiamų pavyzdžių galima paminėti. E, taip pat ir Graikija generinių vaistų visiškai nepardavinėja. Ar kaip jūs matote, kodėl? E, galbūt e, todėl, kad uh, vaistų platinimo sistema mm, smarkiai kenčia nuo kišininkavimo ar nors kitų bėdų, kaip jas bet pavadintumėte. E, Sanai suprantama, galima pasitelkti įvairius, įvairias įmokas, mokesčius e, už atliekamą darbą, tačiau reikia elgtis labai apdairiai. E, taip pat reikia mums pasistengti atsirinkti tuos ekspertus, kurie nebendradarbiauja su gamintojais. Dėl skaidrumo bent jau Danijos žiniasklaidoje buvo paskelbta atitinkama informacija prieš e, kurį laiką susijusi su skaidrumu ir su jūsų tvirtinamų taisyklių įgyvendinimu Buvo Danijoje kilęs toks skandalas e, susijęs e, su skundu, kuris buvo nusiųstas ombudsmenui dėl to, kad e, gamintojai per didelį įtaką turi, kuomet ombudsmenas ėmėsi šio skundo svarstyti, svarstymo ir agentūra jos taip pat ėmėsi <clears throat> visas procesas sustojo teisme ir e, reglamento 1049 nuostato niekas nesilaikė. Taigi tikrai norėčiau išgirsti atsakymą, kiek dar laiko prireiks, kad uh, ta naujoji praktika, kurią įgyvendinant pacientų e, e, interesams e, viešai sveikatai būtų skiriama daugiau dėmesio nei vaistų gamintojams. Kodėl nėra užtikrinamas visapušiškas skaidrumas, mes privalome to griežtai reikalauti ir aš tikiuosi, kad uh, galėsite dabar mums pasakyti, kad šioje srityje jau buvo pasiekta ir yra pasiekta pažanga ir nereikės laukti dar trijų metų, <clears throat> kol uh, pajusime apčiopiamus rezultatus. Mes esame patvirtinę parlamente reglamentus dėl klinikinių bandymų, medicinių prietaisų ir uh, e, lygų uh, e, diagnozavimo reglamentą. Taip pat esame patvirtinę šių reglamentų nuostatų laikymasis tikrai sustiprintų visuomenės sveikatą mūsų veiklą. Ačiū Margaritai Aukin, Aldas Susa, po to Fransuas Grostet. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, taip pat norėčiau padėkoti EMOS vykdomajam direktoriui, kad atvyko šiandien į šį posėdį. Dėkoju apie e, prezentaciją apie restruktūrizaciją. Kas dėl mano atstovaujamos frakcijos, mes visada pasisakėm už 5 procentų administracinių kaštų sumažinimą. Ir aišku, kad ta pas, tas pačias taisyklės reikėtų taikyti ir valdybai pateikėm ir e, ambicingą pasiūlymą dėl Europos Sąjungos biudžeto, dėl e, finansinių gairių ir atsižvelgiant į 20 metų gairias ir tikslus. Aš nesu atsakinga už lėšų mažinimą agentūroje bet pavyzdžiui e, Portugalijoje mes sakom, kad negalima iškepti kiaušinienės, nesudaužius kiaušinio. Taigi norėčiau paklausti, kurgi taikomas tas 5 procentų finansavimo mažinimas, kuriuose srityse. Man patiko, kaip jūs kalbėjote apie duomenų bazės. Tai yra labai svarbu, labai įdomu. E, kalbėjot apie padidėjusį efektyvumą sukūrus duomenų bazės. E, papasakot, kaip veikia tos duomenų bazės, kaip jos kūriamos. Bet mums labai svarbu, kad suvoktumėt, kokios svarbios yra tos duomenų bazės tiek potencialiems pacientams, tiek tyrėjams, tiek, tiek medikams. Taigi pagerinus e, duomenų bases ir prieinamumas prie duomenų bazių yra geresnis. Tai yra labai gerai. Aš dar kartą noriu Jūs pasveikinti nuveikus šį puikų darbą. Taigi, dar kartelį norėčiau, kad pakomentuotumėt, kur mažinat lėšas ir išteklius. Uh, ir kaip tos duomenų bazės, ar jos e, e, tiesiogiai susijusios su jau išsakytų skaidrumo klausimu. Ar duomenys yra skaidrus, ar rezultatai skaidrus ir taip toliau. Nenorėčiau čia daugiau gaišti komiteto laiko, bet dar iškelsiu keletą klausimų. Man labai įdomi būtų nuomonė. Per pastaruosius mėnesius dirbau su trimis dalykais, kurie buvo labai svarbus. Ir jie taip pat turės labai rimtų pasiekmių ateityje. Tai medicininiai prietaisai, in vitro medicininiai diagnostiniai prietaisai, visi šie dokumentai yra labai svarbus pacientų saugai. Jie taip pat labai svarbus pagerin, pagerinant diagnozavimą. Man ne visai patiko tie pakeitimai, kurie buvo pristatyti per plenarinę sesiją, kalbant apie medicininius prietaisus, o kas dėl klinikinių tyrimų. Buvo priimtas pasiūlymas komitete ir triologe šią savaitę. Tas priimtas dokumentas kurį mes, kurį, kurią mes pritarėme, buvo daug geresnis negu kurį pateikė komisija iš pat pradžių. Vis dar neaišku dėl klinikinių bandymų, kas turi suteikti patvirtinimą. Tas klausimas jau buvo svarstytas uh, etikos komitete ir jam buvo uždegta žalia šviesa, bet šitoj srity dar reikėtų padirbėti. Taigi mano labai konkretus klausimai dėl medicininių prietaisų. Dėl aukštą pavojų, aukštos rizikos medicininių pri, prietaisų, ką mes galime padaryti, kad užtikrintume uh, aukštą pacientų saugą. Tai labai konkretus klausimas. Didelės rizikos mediciniai prietaisai. Kaip užtikrinti aukštą saugumo lygį? Kitas dalykas. Dėl klinikinių bandymų. Per keletą metų ar, ar etikos komitetas gavo e, kokiu nors e, ataskaitų dėl šios srities. Dėkuoju. Ačiū, Fransuos Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau Gidorazį pasakyti, kaip, kad esu labai laiminga, kad jis atvyko šiandien į mūsų komiteto posėdį. Deja, negalėjau jo įžanginės kalbos išklausyti, nes turėjau dalyvauti kitame sustikime. Noriu preikšti jam savo visapušką pasitikėjimą, kaip ir keli kiti kolegos, aš lankiausi Europos vaisto agentūroje prieš kurį laiką ir tikrai prisiminimai yra neblėstantis to susidomėjimo, kuris mūsų atžvilgių buvo pademonstruotas tuo metu. Taip pat galėjau įvertinti jūsų vykdomų darbų mastą, rimtumą ir svarbiausios jūsų veiklos kryptis. Aš taip pat apgailestauju dėl biudžetinių signalinimų mažinimo 5 procentais, tuo pačiu iš jūsų reikalaujant atlikti daugiau darbų. Europos parlamentas jums patikė vis daugiau papildomos atsakomybės ir finansavimo mažinimas iš tiesų čia nėra proporcingas. todėl jūs nesate eh, <clears throat> priversti ieškoti paramos kitur ir tokiu būdu iškyla interesų konflikto pavojus, apie kurį čia buvo daug kalbama. Tiesą sakant, interesų konfliktas egzistuoja beveik visur ir jeigu nėra užtikrinamas bent jau mažiausias darbinių santykių, e, mažiausias pasitikėjimo lygis, darbo santykiuose, tuomet e, negalima pasinaudoti kai kurių ekspertų gebėjimais, nes dėl galimo interesų konflikto. Manau, kad būtina užtikrinti skaidrumą ir jūs, aišku, tam pritarėte, tačiau tas skaidrumo užtikrinimas neturėtų kliudyti jums tinkamai atlikti darbą, pasitelkti tinkamų ekspertų pagalbą Iš tiesų, jeigu interesų konflikto apibrieštis bus e, per daug plati, tai gali neigiamai įtakoti jūsų agentūros veiklą. Todėl e, džiaugiuosi taip pat, kad e, profesorė Nisiko dirba jūsų agentūros valdyboje ir buvo puikia kolegė, dirbusi su mumis Europos parlamente ilgus metus. Kalbant apie išmokas, e, tuos, tuos, tuos mokesčius, e, kurie mokami EMAI ir e, siekiant užtikrinti farmakologinio budrumo nuostatų įgyvendinimą, ar jūs manote, kad jų pakanka ir norėčiau, kad šiuo klausimu pasidalintumėte su mumis savo mintimis. Taip pat noriu paklausti, kiek gamintojų, kurių vaistai patenka į rinką, nemoka du kartus už šių vaistų patekimą ir nacionalinėms agentūroms ir EMAI. Taip pat, ar nemanote, kad kiekvieną kartą apmokestinus galimybę pasinaudoti jūsų duomenų saugyklomis e, iškiltų tam tikrų problemų, nes e, kartais kyla klausimų susijusių su tų pačių vaistų ženklinimu, galiojimo laiku ir taip toliau. Taigi galbūt apie tai galėtumėte tarti keletą žodžių. Jau kiti kolegos e, yra minėję spalio mėnesį patvirtintą pranešimą dėl pacientų saugumo, kuriame EMA yra raginama parengti atitinkamas gairias dėl vaistų naudojimo. Noriu paklausti, kokiu ketinate imtis veiksmų šioje srityje, nes jau buvo iškilę tam tikrų keblumų, tam tikrų situacijų, kuriuose Prancūzijoje dalyvavo taip pat ir ombudsmenas, kitos institucijos. Taigi, e, kokiu veiksmu ketinate imtis, kad vaistai būtų naudojami tinkamai? Ačiū Fransos Grastė, dabar ponė Jana Kudakis žodis, prašau. Thank you. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti EMA atstovams, kad jūs atvykote pas mus. Aš lankiausi jūsų agentūroje, daug ko pamačiau, daug ko išmokau iš jūsų. Jūs iš tikrųjų kalbėjote apie tai, kad jūs negalite iškepti kiaušinio ne e, pradauždami lūkšto. Mes sakome, negalime iškepti omleto, nepradaužus kiaušinio lūkšto. Iš tikrųjų, pirmiausia, reikėtų nusipirkti tą kiaušinį, kad būtų galima e, iškepti tą omletą. O dabar mes e, dabar gyvename e, taupimo laikais ir todėl mes turime daryti viską, kad sutaupytume kuo daugiau lėšų. Labai džiaugiuosi tais uh, 5 procentais, kuriais bus mažinamas biudžetas. Aš manau, kad reikėtų mažinti ir dar didesnių procentų ateityje, kadangi laikai iš tikrųjų Europai yra sunkus. Dabar farmakologinio budrumo rinkliavos. Apie jas norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, jūs turėtumėte sukurti apskritai tą tinkamą uh, sistemą. Visų pirma, reikalinga kompiuterizuota sistema, ją reikia įdėkti artimiausių metų, tačiau kol kas jinai neveikia ir atrodo, kad visi procesai vėluos. Norėčiau nu, sugauti informaciją, kokia dabartinė padėtis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, komisija pateikė tam tikrų pasiūlymų dėl rinkliavų, o jūs sakėte, kad jūs galite netgi ir už mažiau lėšų atlikti savo darbą. Žinoma, aš, e, man buvo labai džiugu buvo girdėti. Iš tikrųjų, ar jūs galite e, atlikti tą visą darbą, už turim mažiau lėšų. Dėkuoju kolegiai Jana Kudakis, iš tikrųjų, bent jau aš jūsų pamiršti negaliu. Niekada iš jūsų nepamiršiu. O jau įsirašęs į kalbėtojų sąrašą, tikrai aš jūsų niekaip negalėčiau pamiršti. Dabar aš pateiksiu Gido Razį, suteiksiu Gido Razį galimybę atsakyti į patiktus klausimus. Dėkuoju. Aš pabandysiu atsakyti į visus klausimus ir nepamiršti nei vienos temos. Jeigu taip atsitiktų, priminkite man. atsakysiu pailiui į klausimus taip, kaip jie buvo pateikti. Kai kuriuos, į kuriuos atsakysiu apjungdamas. Kolega Lema kalbėjo apie interesų konflikto galimybę, interesų konfliktai, su kuriais gali susidurti ekspertai. Tai klausimas labai svarbus visiems. kolegė Rotperent, Auken, Susa, Krostet taip pat kalbėjo apie tai. Kaip aš vertinamu nu, šitos dalykus? Žinoma, mes džiaugiamės, kad jūs atvykote į susitikimą, kurio metu kalbėjome apie kon, interesų konfliktų išvengimo galimybės. Labai svarbu skirti pakankamai dėmesio į tai, kad nebūtų pažeistas pasitikėjimas mūsų kuriama sistema. Aš asmeniškai pasakysiu, kaip įvertinau šitą susitikimą. Mes žinome, kad akademinio pasaulio atstovai turėtų pasiūlyti metodologiją, kaip konkrečiai e, įvertinti, užtikti interesų konfliktus. Kalbėdami apie rizikos laipsnių nuo pirmojo iki trečiojo, mes turime atsit kriterijus, kaip įvertinti tą riziką ir kaip jos išvengti. Kol kas metodologija dar nėra parengta, mes ją. Ja rengiame ir valdyba turės priimti kada nors galutinį sprendimą. Jeigu mes nekreipsime pakankamo dėmesio į interesų konfliktus, tai galime apskritai pražiopsoti galimybę priimti tą subalansuotą e, sprendimą, galvojant apie terminus Aš manyčiau, kad kalbant apie pirmuosius tris laipsnius, reikėtų kalbėti apie laikotarpį, kada tas interesų konfliktas gali pasireikšti, galbūt per pirmuosius šešis mėnesius. Žinoma, į tai reikia atkreipti dėmesį, kai yra renkami duomenys. Kalbant apie skaidrumą, reikėtų pasakyti, kad mes stengiamės pateikti informaciją visuomeniai ir be to piliečiai gali atkreipti mūsų agentūros dėmesį į tai, ką mes galbūt pražiūrėjome, į ką netkreipėme dėmesio. Pratesiant mintį apie skaidrumą, reikėtų pasakyti, kad mes didiname šitą skaidrumą, skelbdami visų komitetų posėdžių protokolus. Ir mes mm, tikimės paskelbti ir kitus komisijų protokolus. E, kalbant apie teismo bylas, pirmiausia reikėtų surasti būdą, kaip laikytis teismo sprendimo ir kaip patenkinti visuomenės lūkesčius ir be to, kaip atsižvelgti į ombudsmano reikalavimus. Mes jau paskelbėme daug dokumentų ir, žinoma, pirmiausia skelbėme tuos, kurie gali būti aktualūs, įdomus visuomeniai. Aš asmeniškai manau, kad reikėtų protingai skelbti duomenis, saikingai, kad mes netaptume tiesiog tų duomenų skelbimo įrankių arba įkaitais. Taigi mes primė, mes paskelbėme tik tai tokius dokumentus, tokią informaciją, kuria susijusi su sprendimu prieimimu ir mes motivuojame, kodėl tokius sprendimus uh, esame prieėmę. Žinoma, tas duomenų skelbimas bus naudingas mažoms ir vidutinėms įmonėms, o ne didžiosioms ES arba už ES ribų veikiančioms farmacijos įmonėms. Mes visada turime palūkėti teismo sprendimo ir tik po to skelbti informaciją. Aš manau, kad aš e, išsakiau pakankamai aiškę savo nuomonę dėl interesų konflikto ir dėl skaidrumo. Kolegė Rotbėrent klausė apie terminus. Dėl duomenų skelbimo, dėl informacijų technologijų parengimo. Ir taip pat e, kolegė Jana Kudakės teiravosi to paties dalyko. Manyčiau, kad čia vėlgi iškyla kiaušinio ir vištos klausimas, kas yra pirmesnis, kaip rinkti rinkliavas, jeigu kol kas nėra surinkta pakankamai duomenų. Aš pradėjau savo kalbą teikdamas, kad pati geriausia investicija yra tiesiog mažinti išlaidas ir siekti, kad būtų įdėkta kuo modernesnė technologija. Iki metų pabaigos reikėtų pasiekti, kad būtų įvertintos visos medžiagos, kadangi mes kuriame apie 18 duomenų, 18 duomenų bankų ir įtraukėme įvairiausių medžiagų, kažkartais jos kartojasi ir reikia iki metų pabaigos tiesiog išgrininti tą duomenų banką, pasitelkiant ekspertų pajėgas ir kad tie duomenys metų pabaigoje būtų jau funkcionalūs ir kad būtų galima pradėti farmakologinio budrumo e, reikalavimų įgyvendinimą. Ir, ir žinoma, labai svarbu, kad pramonė jau būtų pasiruošusi 14 e, metų vidurio. Taigi reikia e, realiai žvelgti į ateitį ir vadovautis racionaliu protu. Yra daug kas padaryta, tiekimo grandinėje, žinoma, iškils e, problemų, bet to tuos duomenys reikia gauti ir teikti tam tikrais uh, srautais ir svarbu, kad būtų įtraukti visi vaistai, nors yra kai kuriems numatytas tam tikras perinamasis laikotarpis, kaip minėjo kolegė Rodbėrent. Aš manau, kad nuorodos ir farmakologinio budrumo nauji duomenų bankai E, reiškia pakankamai daug darbo. Kiek... 60 procentų nuorodų. Kad... Pranešimų apie galimą riziką padidėjo pasaisiais metais 60 procentų ir todėl galima laukti ir naujų problemų iš gamybos srities Be to, yra ir medicininių problemų, išrašant vaistus gali būti tam tikrų netikslumų ir todėl farmakologinis budrumas yra labai svarbus. Be to, tie signalai dažniausiai informuoja apie tai, kad yra piknaudžiaujama arba neteisingai yra vartojami vaistai, ne pagal paskirtim. Taigi, ta naujoji technologija galės padėti mums apsispręsti, kodėl kilo problemos, ar problemos kilo vaistų gamybos srityje, ar dėl netinkamo jų vartojimo ir žinoma dėl to, kad vaistai buvo vartojami kartu su kitais vaistais. dėl naujų vaistų manyčiau, kad mes galėsime aptikti tą šalutinį poveikį greičiau. Mes tikimės, kad dabar mes aptiksime e, tas problemas daug greičiau. Ir svarbu užtikrinti, kad visi vaistai e, būtų vartojami nesukeliant papildomų pavojų pacientui. Kas... By, um, Taip pat e, vaistų vartojimas ne pagal paskirtį arba nesilaikanti e, etiketės uh, E, nuorodų arba instrukcijų yra kitas galimas pavojus. E, Dėl rinkliavų ir valdybos šie dalykai nepatenka į mano kompetenciją. Rotbėrent kalbėjo apie kokią, apie papildomą naudą. Aš asmeniškai manau, kad vietos lygmenių labai svarbu padidinti atsakomybę nacionalinių agentūrų atsakomybė ir būtent tų vietinių agentūrų gebėjimus reikėtų stiprinti, kadangi be jų mes neišsiversime. Todėl aš savo įžanginėje kalboje minėjau, kad mes norėtume sustiprinti mokymus, kad būtų galima tinkamą kryptimi nukreipti e, nacionalinių agentūrų ekspertų Um, gebėjimus. Taigi mes turėtume sustiprinti šituos gebėjimus ir pritaikyti juos prie besikeičiančių veiklos sąlygų. Taip pat buvo klausima apie sunkumus, su, kuriuos, su kuriais mes susidurime. Pati pirmoji mūsų veiklos metų patirtis yra labai sėkminga. Mes be papildomo e, personalo sugebėjome sėkmingai veikti pirmuosius, e, pirmaisiais metais. Nors buvo investuota daug papildomo darbo, Bet aš turėčiau pasakyti, kad galiu pagristai pasidžiaugti savo kolegų veikla. Pranešėjams buvo mokomos tam tikros finansinės išmokos, tačiau daug iš jų dirbo tiesiog e, savanoriškais pagrindais ir nuveikė didžiulį darbą už kurį mes esame jiems labai dėkingi. Kiek tokia situacija tęsis, aš nežinau, kadangi artėja lūžio metas, mes negalime visą laiką dirbti tokiais, tokia, tokioje įtampoje. Kolegė Aukin pateikė klausimą dėl nuseklumo ir dėl skaidrumo. Aš manau, kad apie tai aš jau kalbėjau. <laughs> You, you in, uh, not, uh... Kolegė Sausa, jūs kalbėjote, kad 5 procentų mažinimo neužtenka. Reikėtų nepamiršti, kad mes 85 procentais patys finansuojame savo veiklą uždirbdami, generuodami šitas lėšas, o negaudami tiesiog į biudžetą. Taigi, tik 15 procentų mes gauname iš viešojo sektoriaus. Kita vertus, mes turime įdarbinti specialistus ir stengdamiesi taupyti, mes atsisakėme tam tikrų paslaugų, atsisakėme dubliavimo tam tikrose srityse ir žinome, sutaupėme e, pakankamai daug išteklių ir dėl tos priežasties mes galėjome tęsti savo veiklą, nežiūrint to 5 procentų finansavimo sumažinimo. Tačiau jeigu didės mūsų darbo apimtis, ko gero toliau mes taip sėkmingai veikti negalėsim. 20-25 žmonių mums reikės, kurie būtų įdarbinti e, nuolatiniam darbui. Tiesiog mes manome, tikimės, kad jūsų nenuvilsime. Dėl klinikinių tyrimų. Žinome, kad e, klinikiniams tyrimams yra skiriamas ypatingas dėmesys. Tačiau nenuosekliai, necentralizuojant, e, renkant duomenis apie klinikinius tyrimus būtų neteisingas, nekonstruktyvus kelias ir todėl mūsų manimų Mes galėtume galbūt rinkti informaciją apie klinikinius tyrimus be papildomo finansavimo. Komisija, atrodo, pritarė mūsų pasiūlymui. Tačiau reikėtų pasakyti, kad mes patirime daugiau, daug išlaidų dėl to, kad šitie duomenys yra pasklidę po valstybės narės, po agentūras ir dėl to, kad jas reikia centralizuoti. Ir surinkti bei saugoti vienoje vietoje. Dėl medicinos prietaisų, didelės rizikos medicinos prietaisų. Žinoma, mes negalime priimti galutinio sprendimo šiuo klausimu, tačiau galiu iš anksto pasakyti, jog mes pritarėme siūlymui, kad būtų užtikrinta prieiga ekspertams, kadangi yra daug tiekimo sistemų, yra daug, daug technologijų ir be to yra daug tokių medicinos prietaisų, kuriuos labai sunku naudoti be instrukcijų. Todėl labai svarbu turėti ekspertinių žinių, ekspertų, kurie galėtų įvertinti tų e, medicinos prietaisų naudojimo riziką ir taip užtikrinant viešojo sektoriaus sveikatą, visuomenės sveikatą. Taigi labai svarbu priimti pačius tinkamiausius sprendimus visuomenės labui. Tato uh, papildomi diagnostikos prietaisai. Apie juos kalbant reikėtų pasakyti, kad negalime skirti jokių diagnostinių vaistų, neturint išsamios informacijos apie jų poveikį. Todėl mums turi būti suteiktas paskutinis galutinis žodis įvertinant tuos e, papildomus vaistus. I think it's almost everything. I forget, eh, forgive me if I forget something. Aš manau, kad atsakiau į viską, į visus klausimus. Jeigu vienas būčiau praleidęs, priminkite man. Vielen Dank, Guido Razi. Ich glaube, Ačiū Gydo Rasi. Manau, kad buvo atsakyta visus klausimus ir mes gavome, galėjome susidaryti pakankamai išsamų vaizdą apie tuos klausimus, kurie šiuo metu sprendžiami jūsų agentūrą. Norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už išsamų informacijos pristatymą, kalbant apie lėšų taupimą. Tai galima tą daryti tik iki tam tikrų ribų, atsižvelgiant ir į vykdomų darbų apimtis, mes mielai užkrauname Europos vaisto agentūrai papildomų funkcijų, tačiau manau, kad suteikiant papildomas kompetencijas ir įgaliojimus turime suteikti ir papildomą finansavimą ir ES 20 Tokiu būdu yra mažinamos biurokratijos apimtis visose 28 valstybėse narėse ir tai reikia aiškiai pasakyti, aš taip pat buvau pasipiktinęs 5 procentais sumažintų finansavimu, tačiau manau, kad tie 5 procentai iš tiesų yra ta kraštutinė riba, kurios nevalia peržengti. Noriu padėkoti Jums ir Jūsų komandai, linkiu daug sėkmės Jūsų tolesniuose darbuose ir tikiuosi, kad toliau galėsime sėkmingai sklandžiai bendradarbiauti, ypač keisdamės informaciją, nes tikrai per pastarosius metus šis bendradarbiavimas buvo labai naudingas. Dar kartą ačiū. Jetzt möchte ich nochmal. Dabar norėčiau dar pasveikinti lankytojų grupę iš Junktinės karalystės, iš energetikos ir klimato kaitos ministerijos. Džiugu, kad atvykote. Norime pasveikinti Jūs Europos parlamento aplinkos komitete. Tęsime darbo atvarkės svarstymą. Dabar svarstysime šeštąjį klausimą, kurio tema yra Majoto Salino statusas. Ne, pirmininkas atsiprašo. Pirmiausia, svarstysime Kriso Deiviso klausimą. Tai yra 2013 metų gyvenimo ataskaita dėl anglės dioksido surinkimo ir saugojimo. Kriso Deivisų žodis, prašau. Ačiū pirmininkė, aš pažadu, kad tikrai nepraleisiu jūsų pavardės savo komentarus. Dėkoju komitetui už galimybę svastyti kai kurios pakeitimus dėl e, anglės dioksido surinkimo ir saugojimo pranešimo noriu tik tai jums priminti, kad tarptautinės agentūros tvirtina, kad pasaulio mastu reikia sutelkti pastangas e, dioksido saugojimo ir surinkimo e, srityje, jeigu norime sumažinti klimato kaitą iki 50 metų ir jeigu mes pasieksime 80 procentų savo tikslų žemiausiamis sąnaudomis, tai tik e, e, mano minėtų pastangų dėka, tačiau dabar mūsų jau aplenkė Kinija, JAF ir Kanada, kuri pradėjo taikyti NCCS sistemą ir manau, kad to priežastis yra pasirinktas verslo modelis ir kai kurios e, pernelik aukštai, kai kurie pernelik dideli lūkesčiai susijęs su privataus verslo <clears throat> struktūrų elgesiu, nes e, CCS modelis jo gyvenimas visuomet priklausė nuo anglės dvideginio e, kainos, tai yra apivartinių taršos leidimų kainos e, ir E, kadangi šis e, verslo modelis tuo buvo grindžiamas, tai jis paprasčiausiai žlugo. Ir mes turime taip pat susitarti dėl teisės aktų. Aš buvau pranešėjęs šiuo klausimu ir e, mes rėmėmės visiškai nerealistiniais, nerealistiniais prognozėmis, Pavyzdžiui, pasitelkėme chemijos įmonės Vokietijoje pavyzdį, <clears throat> kuomet ta įmonė tiesiogiai CO2 e, dėl savo veiklos išmestavo į aplinką. Taigi veikia chemijos įmonės, kurios e, išmeta į aplinką CO2 ir šiuo metu vienintelė techninė priemonė surinkti e, šį CO2 e, yra e, patalpinant išmetamus teršalus dviejų kilometrų gilyje <clears throat> į atitinkamas saugyklas. Ar, ar realu tikėtis iš chemijos įmonės, kad ji ne tik atitinkamą saugyklą pastatytų, tačiau taip pat dar ir atitinkamą vamzdyną nutiestų į Šiaurės jūrą, kurios dugne būtų anglės dvideginis saugojamas. Ir tokių vamzdynų iš tiesų reikėtų daug didesnių E, kadangi <clears throat> per šios vamzdynus turėtų būti pumpuojamas CO2 ne tik iš vienos konkrečios įmonės, tačiau taip pat ir iš kitų. Ir tam reikia tam tikro valstybinio masto reguliavimo, e, kurio nebuvo ir mūsų pasirinktas verslo modelis neleido to daryti. Todėl savo pranešimu Aš siekiau, kad būtų pradėti gyveninti CCS pro, e, projektai Europoje, kad būtų didinamas susidomėjimas. Žalieji guė ir grotė jau susidomėjo mano pasiūlymais ir jie pateikė galbūt ne visiškai naudingus pakeitimų pasiūlymus, nors žalieji remiasi pakankamai konstruktyvių filosofinių požiūrių. Tuo tarpu e, pirmininkas, e, su kuriuo aš daug, dažniausiai sutariu daug klimato kaitos klausimų, e, laikosi galbūt kitokios pozicijos, priešingos pozicijos, nes e, vertindamas e, ne tik jūsų, bet ir kitus pakeitimus darau išvadą, kad valstybės narės neturėtų prisimti lemiamo vaidmens, priimant sprendimus dėl CCS projektų įgyvendinimo ir tos valstybės narės, kurios nenorėtų teikti finansinės paramos, pavyzdžiui, per įvairius inovacijų fondus arba e, sertifikatus, <clears throat> galbūt dėl to, kad joms nepatinka vien ta mintis, kad CC e, saugyklos e, pramoniniais tikslais neturėtų būti statomos ir naudojamos, taigi jau minėjau, e, kai kurios valstybės narės nenori, kad viešasis sektorius įsijungtų į vamzdynų statybą, kad jie būtų tiesiami juodoji, tai yra Šiaurės jūroje, būtų toli nuo gyvenamųjų vietovių. E, taip pat ilgalaikiai grantiniai reikalavimai, kurie yra keliami projektų vykdytojams yra mm, pakankamai sudėtingi ir jei atitinkamos įmonės net ir nuspręstų e, imtis tokių projektų įgyvendinimo, e, joms reikėtų e, užtikrinti, jos privalėtų ištis dešimtmečius laikytis tam tikrų garantinių reikalavimų, prisimti atsakomybę už šių saugyklų priežiūrą ir vien dėl šių priežasčių jos nesijima tokių projektų gyvenimo, taigi manau, kad mums reikės pradėti konstruktyves dėrybas dėl e, kompromisinių pakeitimų ir aš pradėsiu nuo žalių ir grotės pakeitimų dėl iškastinio kūro naudojimo. Ir manau, kad tiek žalieji, tiek aš čia galėtų žvelgti galimybę pasinaudoti CC saugyklomis apsisprendžia dėl to, ar tos jėgainėse, kurios naudojamas iškastinis kūros, reikėtų įrengti anglės dioksido saugyklas. Tačiau turime nusižiai prisipažinti, kad e, CCS klausimas svarstomas pasaulyje e, pirmiausiai dėl to, kad dramatiškai didėja anglės suvartojimas e, ir dujų suvartojimas jėgainėse, ypač Kinijoje, taip pat jungtinėse valstijose, Kanadoje yra arseno dujų išteklių kurios taip pat naudojamos e, elektros energijai gaminti. Ir Europos Sąjunga taip pat e, CO2 emisijos deginant angliškastinį kūrą taip pat didėja ir aš stengsiuosi užsitikrinti kuo didesnę įvairių politinių partijų organizacijų paramą tam, kad šis pasiūlymas būtų pradėtas įgyvendinti. Pavyzdžiui, prieš benėjimus galiu pasakyti, kad cemento pramonės gamintojai e, e, parengė tam tikrą saulinį žemėlapį, kuriame pateikime informaciją apie tai, kad jeigu imsimės visų technologinių priemonių, tai iki 50 metų sumažinsime 20 procentų CO2 e, išmetama kiekį, o CCS sistemą įgyveninant 80 procentų būtų galima sumažinti CO2 iš metalų kiekį. Galbūt Dagmar galėtų paaiškinti savo mums argumentus, jeigu nesutinka su manaisiais, tačiau jeigu mes dabar turimomis technologijomis naudotumėmės, tai iki 50 metų 20-30 procentų sumažintume CO2 išmetimą, jeigu CCS projektus įgyvenintume, tai 80 procentų sumažintume tų išmetalų kiekį. Būtent dėl tų priežasčių reikėtų šios projektus įgyveninti. Taip pat jau minėjau chemijos įmonių pavyzdį Vokietijoje. Ir e, manau, kad e, būtent e, šių įmonių labui reikėtų pradėti mm, CO2 gaudimo ir saugojimo procesą, statyti tos vamzdynus, nukreipti išmetalus į Šiaurės jūrą. Kalbant apie visuomenės e, reakciją, <clears throat> noriu pasakyti, kad visas Junktinės karalystės politinės partijos pritarė CCS e, projektų gyvendinimams Ir e, mes visuomet manėme, kad jungtinės karalystės CO2 emisijos turėtų būti saugomos juodosios jų, šiaurės jūros dugne. Remintis naujausiais geologiniais tyrimais, Šiaurės jūroje per šimtą metų galima būtų saugoti visas mūsų pramonės CO2 sukeliamas emisijas ir būtų galima praktiškai įgyvendinti visus mūsų patvirtintus reikalavimus šimtmečiams į priekį. Tačiau svarbiausias principas yra štai koks. Ir labai svarbu, kad jis atsispindėtų pakeitimuose, nes galiausiai valstybės narės turi apsispręsti, nes jeigu jos nenorės CCS projektų, jie nebus pradėti įgyvendinti nes nei viena įmonė netgi nepradės mąstyti apie atitinkamas investicijas valstybėse narise, jeigu jų vyriausybės nepritars šioms investicijoms. Ir būtent valstybės narės privalo, jeigu nori pradėti e, surinkinėti ir saugoti CO2, derinti veiksmus tarpusavyje. Dėl noriu jūsų paprašyti, teikiant pakeitimus, nekaišiuoti pagalių į ratus toms valstybėms narėms, kurios norėtų pradėti CO2 surinkimą ir saugojimą. Ačiū. Kris Davis, Vokietija pateiktas kaip pavyzdys jūsų pasakymo metu. O dabar suteikiu žodį šešėliams pranešėjams. Atrodo, kolegė Grostet kalbėk gardinį vardu. Jeigu ne, tada. Vis dėlto taip, vis dėlto taip. Taigi gardinį vardu kalbės Grostet, o padaros Pirilo Rodrygės. Pirmininkė, aš pati prašiau žodžių ir aš neturiu įgaliojimų kalbėti šešėlės pranešėjas jos vardu. Tada aš nuimu nuo jūsų pečių tą atsakomybę kalbėti apie pavardu. Dabar SND atstovas Rodrygės. Pirmiausia, šešėlinė pranešėjai, pato kiti parlamentarai. Casi todos los informes que tramitamos en esta comisión suscitan. Ačiū pirmininkė. Beveik visas ataskaitas, kurias nagrinėjame, sukelia debatus ir nesutarimą. Ir šį kartą čia neišimtinė situacija. Iš pat pradžių matom, kad policijos frakcijos nesutarė ir valstybės narės nesutarė ir parlamentarų nuomonės išsiskiria. Tačiau visų pirma norėčiau pasakyti, kodėl buvo parengta tokia ataskaita. CCS turėtų gyventinti tos valstybės narės, kurioms jų reikia, o kurioms nereikia, tai jos neprivalo. Mes nekalbam apie atsinaujinančių išteklių technologijas ar apie CCS sistemą, mes kalbam apie papildomas priemonės, kuriomis siekiame sumažinti CO2 emisijas. Aš noriu iš pat pradžių paaiškinti, kad SCCS sistemų kūrimas neturėtų būti privalomas ir tai nebūtų e, atsinaujinančių išteklių alternatyva. Aš parengiau visą eilę pakeitimų, tikėdamasi sulaukti komiteto kuo didesnės paramos. Mes tik turime sutarti, kad tam tikrose sektoriuose CCS yra neišvengiamas, pavyzdžiui, cemento pramonė ir taip toliau. Kalbant apie energetikos sektorių, tai yra įvairiausių nukrypimų ir skirtingų galimybių. CCS gal nebūtų pats geriausias sprendimas. Tačiau tam tikrose srityse ir tam tikrose valstybėse narėse CCS tikrai būtų geriausias sprendimas, kaip jau girdėjote. Iškastinis kuras bus vis nažiau, mažiau naudojamas, bet vis dėlto iš jo bus pagaminama ir gaunama daugiausia energijos. Tačiau sakoma, kad CCS turi būti e, turi būti taikoma, norint išlaikyti temperatūros uh, norint užtikrinti, kad temperatūra nepakils dviem laipsniais Celsijos. O kalbant apie finansavimą, tai jau buvo imtasi tam, tokių, tam tikrų priemonių ir jos nepasiteisino. Kaip, kalb, kaip jau girdėjom, viskas priklauso nuo anglies kainų ir, ir kartais tiesiog neapsimoka finansuoti į CCS sistemos finansavimą. Mes turim E, tam tikrų finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, industrinį fondą. Taip pat e, importuotojai turėtų prisidėti, bet tam reikia atskirų iniciatyvų. Valstybės narės taip pat norėtų turėtų apsispręsti, ar nori, kad jų teritorijose būtų e, dėgiamos anglės surinkimo ir saugojimo sistemos nes joms e, tokiu atveju teks e, prisijimti finansinę naštą, bent jau pradedant projektą. Ir valstybės narės, žinoma, turės prisimti atsakomybę, jeigu nuspręs tokius projektus vykdyti. mes turėtume lankščiau žiūrėti į tą surinkimo ir saugojimo sistemą. Mes nemanom, kad e, tos bendrovės, kurios išmeta anglies dioksidą, būtinai privalėtų prisimti atsakomybę ir tą dioksidą surinkti ir saugoti. Kalbant apie saugojimą, mes taip pat nemanom, kad investuotojams reikėtų e, leisti neprisijimti atsakomybės Mes turim aiškiai parodyti ir skleisti aišku signalą pasauliui, kad CCS yra sprendimas ir išeitis. Ir todėl tikimės kuo didesnės e, paramos. Komisija turėtų parengti pasiūlymą. Nes 2009 metų direktyva visiškai uh, nepavyko, nebuvo įgyvendinta. Taigi, apie ką mes čia šiandien kalbame. Mes e, labai džiaugiamės, kad galim peržvelgti visus pakeitimus ir, kaip jau minėjau, mes tikimės pritarimo, tikimės e, dialogo su jumis. Dėkuoju. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Chris, for... Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, Kris, už ataskaitą ir už pastabas. Visų pirma, norėčiau pradėti savo kalbą šiek tiek neigiamai. Aš, man įdomu, kasgi čia su tavim, Krisai, vyksta. Jūs kovojot už klimato kaitą, o dabar staiga visiškai dirbate iš vien su jungtinė karalystė. Jūs kalbate visai taip pat, kaip kalba jungtinė karalystė. Jūs kalbate jos balsu, pristatot kažkokius bendrus rinkos dėsnius, kurie visiškai prieštarauja logikai. Tačiau e, tuo pat metu jungtinė karalystė sako, mūsų tikslas yra vienas, mes leidžiam rinkai spręsti ir pereinam prie brandolinės energetikos. Ir libdemai visam tam pritarė, tam pritarė ir Krisas. O dabar dėl CCS Jūs netgi savo e, pranešime pateikėte tam tikrus 20 metų tikslus, tai ar privati rinka nepakankamai daug dirba šioje srityje ir galbūt jūs esate pakankamai ambicingas, bet tų klimato kaitos kažkokių kriterijų stengiatės pasiekti, naudodamas e, brandolinė energetika ir CCS. Jūs nekalbat apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai yra pakankamai keista. Taigi, man tiesiog tikrai neramu, kuria kryptimgi mes čia dirbam ir einam. Tačiau aš pažadėjau, kad būsiu šiek tiek draugiškesnis. Taigi, aišku, kad reikėtų išbraukti tą CCS tikslą iki 20 metų. O dabar perikim prie platesnių debatų. Aš taip pat manau, kad ilgalaikį perspektyvoje, jeigu žiūrėtume į ilgalaikius tikslus, tai pasaulis be CCS neveiks. Kartais tam yra labai paprastų fizinių priežasčių, pavyzdžiui, plieno pramonė, uh, kurioje e, labai daug dioksido. Ir kaipgi tas. E, ir tai visiškai nesusiję su energetikos naudojimu. Taip tiesiog iš, išgryninamas deguonis. Tai jeigu gaminant plieną, tai visada bus CO2 kaip šalutinis produktas ir to šalutinio produkto reikia atsikratyti. Viena iš sprendimo būdų, vienas iš sprendimo būdų yra CCS sistemų dėgymas. Tačiau problema ta, kad vis debatai dėl CCS yra atmetami anglies pramonės atstovų. Kodėl, pavyzdžiui, aš kaip politikas e, turėčiau pritarti tam, kam nepritarė e, anglies pramonė, tikėdamasi e, pratesti savo, savo darbą, dirbti kuo ilgiau. Taigi bet kokios technologijos, kurios padeda anglijas pramonį veikti ilgiau, yra netinkamos. O kalbant apie atskiras e, valstybės nares, e, tai politiškai aš nenorėčiau pritarti anglės surinkimo ir saugimo sistemoms. Aš nenoriu kalbėti apie tai, kaip tolima ateitis atrodys, bet Dabar CCS kelia problemų, žmonės dėl to sunerime, o taigi kodėl ir mes žalieji turėjome tam pritarti, jeigu tai padėtų išsaugoti ang anglies e, jėgainės. Krisai, jums daro įtaką netinkami draugai, jūs nes, ne prie tų prisijungėte. Aš prisijungčiau prie jūsų tik tuo atveju, jeigu tai nebūtų susiję su energetikos sektorium, su anglies jėgainėmis. Jūsgi žinot, kur yra alternatyvos. Taigi energetikos sektoriai tikrai yra kitų alternatyvų. Ir čia, jeigu galėtume kalbėti tik apie tai, kad kalbam, kad reikėtų tokių technologijų tokiose sritise, kur nėra alternatyvų, tai aš žaliuosius pakalbičiau jums pritarti, bet tik tokiu atveju. O kol kalbam apie anglimi kūrenamas jėgainės, gainės, ir de, su tuo susiję, susijusi anglės surinkimą ir saugojimą, tai aš visiškai nepritariu ir aš tikiuosi, kad mes bendradarbiausim kitais aspektais. Dėkuoju. Ačiū, žodis Anai Rosbach dabar. Dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegoms už pasiūlymus. Mokslininkai manoma, mano, kad e, e, per ateinančius šimtmečius e, galime saugoti visus CO2 išmetalus Šiaurės jūroje. Apie tai jau kalbėjom 2009 metais. Ir Ir tada kalbėjom apie CO2 saugojimą Šiaurės jūros dugne. Gerai, kad ir vėl apie tai kalbate, tačiau turime užtikrinti, kad CCS projektai ne tik lems technikos e, veikimą, bet taip pat tai turi būti ekonomiškai naudinga, bet šita technologija yra labai brangi ir klausimas, ar ją reikia finansuoti. Ar pramonės įmonės parems tokias brangias technologijas. Todėl mes e, pateikėm keletą pakeitimų pasiūlymų ir mes pritarėm kitiems pasiūlymams, kurie e, pateikti šioje srityje. Žinoma gerai, kad leidžiama laisvai pasirinkti valstybėms narėms, nes visos valstybės narės skiriasi, skiriasi ir jų vieta, todėl neturim versti valstybių narių e, dėkti CCS sistemas. Gali būti taip, kad kai kuriuose e, šalyse yra alternatyvos. Reikia atlikti, e, buvo atlikta studija, kuri įvertino saugumą. Mes taip pat pritarėm tiems, kurie pasisako, kad CCS e, kad CCS bus naudojamas kaip e, pasiteisinimas, kodėl naudojamas iškastinis kūras. Mums tikrai reikia rasti alternatyvių energijos šaltinių, o ne ir toliau naudoti iškastinį kūrą. Dėkoju. Anna Rosbach. Und jetzt geht's weiter mit Dagmar Rotbeeren und François Grosset. Dabar Dagmar Rotbeeren ir po to François Grosset. Aš e, geriau nepradėsiu ginčyti su Kristu dėl cemento pramonės ir cituoti cemento pramonės argumentus, kuriuos girdžiu 20 metų. E, jeigu jau kalbėtume apie tuos, kurie bando užkirsti kelią naujoms technologijoms, tai pirmiausia galėčiau paminėti cemento pramonę. O šiaip jau Basas labai puikiai viską papasakojo. Ačiū, Fransuos Grostet. Aš norėčiau pareikšti paramą Krisui Deivisui, nes 2008-aisiais rengiau nuomonę pramonės komitete dėl CO2 surinkimo ir saugojimo. Tuo metu ši technologija mums visiems buvo pakankamai nauja, daug vilčių siejome su šiomis technologijomis, su bandomųjų projektų finansavimu. Šiandien galime konstatuoti, kad um, Europa jau šioje srityje atsilieka ir tikrai gaila, nes jeigu Europa būtų pakankamai e, dėmesio skyrusi šiam klausimui, tai būtų galėjusi ir e, su kitais pasidalinti sukauptą patirtimi, kadangi kitose kontinentuose anglies yra naudojama labai daug ir CO2 surinkimas ir saugojimas yra svarbus klausimas. Suprantu, kad e, nereikėtų šios sistemos naudoti tam, kad e, būtų sistemingai mažinamas e, CO2 išmetimas, tačiau taip pat reikia nepamiršti, kad kiekviena valstybė narė laisva apsispręsti, kokias energijos rūšis naudoti. Ir todėl CO2 surinkimo saugumo klausimas ir toliau lieka aktualus ir kolegos Kriso Deiviso pateikti pasiūlymai leidžia nepamiršti šios temos, ją e, galbūt vertinti atsižvelgiant į kitas aplinkybės, ypač atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės ir ypač pramonės įmonės prisivalo, prisi, privalo prisimti atsakomybę už CO2 išmetimą ir todėl turi sutelkti pastangas, taip pat ir finansinės, tam, kad būtų sprendžiamas šis klausimas, nes pivartinių taršos leidimų rinka šiuo metu tinkamai neveikia. Todėl mes privalome nepamiršti ir e, anglės dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų. Taigi noriu pareikšti savo paramą pranešėjų, aišku, įvertinsiu atidžiai patiktus pakeitimus, tačiau labai svarbu, kad šis klausimas ir toliau būtų svarstamas. Ačiū. Dabar mano eilė. Noriu pasakyti, kad kai pirmą kartą perskaičiau Kriso Deiviso pranešimą, aš jį palaikiau grina provokacija, nežinau, ar tokia buvo pranešė intencija nes dažnai man iš tiesų retai toks įspūdis susidaro, skaitant pranešimą, nes ypač dėl to, kad mūsų nuomonės su krisu dažnai sutampa. <clears throat> Tačiau dabar turime konstatuoti, kad nėra negyvesnės technologijos šiuo metu kaip CCS technologija. Iš tiesų mums reikia galbūt arba galima būtų šią technologiją naudoti cemento gamybos, plieno gamybos įmonėse arba kitur, kur nėra jokių alternatyvų siekiant sumažinti CO2 išmetimą, tačiau vertinant pranešimo nuostatą susijusią su iškastinio kūro naudojimu energijai gaminti čia yra alternatyvų. Taigi, kodėl mes turėtume mažinti jėgainės veiksmingumą tam, kad e, e, turėtume galimybę surinkti ir saugoti CCS. Aš manau, kad e, CCS technologijos reikėtų naudoti labai atsakingai tose srityse, kuriuose nėra kitų alternatyvų ir mes neturėtume stabdyti technologijų plėtros, Todėl tose sritise, kur yra alternatyvių galimybių, reikia jomis pasinaudoti. Buvo minėta taršos leidimų prekybos e, sistema. Buvo daug e, įvairių prognozių apie tai, kokius projektus galima finansuoti pasitelkus įplaukas iš ETS sistemos šiuo metu apivartinių taršos leidimų e, kaina yra pasiekusi rekordinės žemumas ir mes turime finansuoti valstybėse narėse įvairius infrastruktūros e, projektus tam, kad e, būtų galima tikėtis veiksmingų rezultatų ir kalbant apie CCS projektų įgyvendinimą, tai tikrai šiuo metu neturėtume teikti pirmenybės, pirmenybės šioms technologijoms, jo labiau, kad valstybės narės pačios apsisprendžia ir šių technologijų naudojimo. <clears throat> Kalbant apie prognozes 20-30 metų į priekį ir mm, atitinkamas mm, investicijas į aplinkosauginės technologijas, mes turime aiškiai apsispręsti, kokias investicijas turėtume finansuoti tam, kad pasiektume 60-70 procentų CO2 mažinimo tikslą, nes e, tos sąnaudos investicijos e, turėtų būti prasmingos, nes priešingų atveju negalėtume tikėtis paramošioms investicijoms. Mano šalis e, pradėjo eksperimentą, kuris vadinasi e, energijos šaltinių e, pokyčiai, tačiau jeigu energijos išteklių kainos smarkiai išauks, tai manau, kad e, tiems energetikos pokyčiams prireiks naujų atgalinių pokyčių. Taigi, tiek apibendrimas galiu pasakyti ir dar kad noriu pabrėžti, kad e, skaitydamas e, tavo pranešimą susidariau įspūdį, kad tai iš tiesų yra provokacija ir kalbant apie tos 3G, tai yra žaliuosius Gūė ir Grotė pakeitimus. E, o kad mes neturėtume šiuo metu skirti per daug laiko šiai technologijai, kadangi e, ji toli gražu netitinka ekonominės realybės. Mano rinkimų pigardoje yra gyvenamas bandomasis CCS projektas ir iš tiesų kol kas jis nėra pasiteisinęs. Manau, kad didesnis galvos kausmas mums kyla dėl energijos gamybos vienur ar kitur. Pone Klas jaučiasi išprovokuota dabar mano minčių. Neišprovokuota, tačiau noriu pasidalinti savo mintimis. Mes pradėjome įgyvendinti bandomosius projektus pranešime buvo apie tai kalbama, tačiau iš tiesų tinkamai įgyvendinti jų negalime, nes nerandame tinkamos vietos jų įgyvendinimui. Ir aš įdėmiai klausiausi diskusijų ir galiu sakyti, kad ta technologija nėra labai gera, tačiau nėra ir labai bloga. Ir mes e, galime pasitelkti vieną vertus argumentus, kad e, degindami anglį CO2 turime kažkur patalpinti giliai žemėje, tačiau mums taip pat reikia tiek plieno, tiek cemento ir <clears throat> manau, kad pirmiausiai mums reikėtų pasistengti pastatyti tas e, kelias bandomasias CO2 saugyklas tam, kad galėtume jas išbandyti ir išsklaidyti visuomenės baimę su, ja, su jomis e, susijusią. Ir būtent todėl aš raginu dėti pastangas, kad tie bandomieji projektai būtų pradėti įgyvendinti ir kad būtų galima juos įvertinti. Pirmininkas, aišku, viskas priklauso nuo finansavimo, apie tai jau kalbėjau šiek tiek Krisui Deivisui, tuo suteiksiu žodį, jis manau, kad jis galės pasitelkti išmintingų argumentų ir prieš suteikiant žodį komisijos atstovams, dar noriu pasakyti, kad pajamos iš apivartinių taršos leidimų prekybos šiuo metu e, naudojamos kitoms technologijoms finansuoti. Jeigu e, atimsime finansavimą iš tam tikrų projektų, tai turėsime aiškiai pasakyti, iš kokių projektų tas lėšas atimame, o valstybėse narėse šiems projektams šiuo metu trūksta e, lėšų labai, pavyzdžiui, gatvių apšvietimą e, perorientuojant į šviesos e, diodų lempučių naudojimą. Ir e, šios dalykus turėtume aiškiai įvardinti, taigi nenoriu daugiau kalbėti, plėstis, dabar steiksiu žodį komisijoje, po to steiksime žodį Krisui Deivisui, kad jis galėtų kontratakuoti. Die Europäische Kommission. Komisija. Ar yra bent vienas komisijos atstovas? salėje ir ar jis norėtų pasakyti keletą žodžių mūsų aptariamą temą. Tikuoju, sveiki. Gerbiami parlamento nariai, komisija džiaugiasi šitą diskusiją, kuri vyksta šio posėdžio metu. Diskusija dėl CCS ateities Iš tikrųjų, diskusija yra savalaikė, tuo labiau, kad komisija imasi tam tikrų žingsnių po dviejų konsultacijų su visuomenė ir suinteresuotomis šalimis. Komisija pateikė pasiūlymus dėl ateities CCS ir. And, know, um, 2030, uh, paper... Ir energetikos politikos gairės iki 30 metų. Taigi mes pateikėme tam tikrus pasiūlymus dėl policijos, politikos orientyrų ir bandėme numatyti CCS vietą bendroje politikoje, taip pat nustatėme e, šiltnamio dujų iš metalų mažinimo tikslus iki 2050 metų. Taip pat reikėtų pasakyti, kad valstybės narės yra atsakingos už tai, kokius energijos šaltinius jos pačios pasirinks ir jos pačios gali apsispręsti, ar jos e, kaups ir saugos CO2 savo teritorijoje. teritorijoje. Taip pat svarbu prisiminti, kad CCS gali tekti svarbus vaidmuo ilgainiui atsisakant e, anglies, e, angliai imlios pramonės energijos šaltinių ir perimant prie alternatyvių energijos šaltinių. Be to e, reikėtų prisiminti, kad CO2 taršalus gamina ne tik tai tos įmonės, kurios naudoja akmens anglį. Žinoma, buvo paminėtos e, plieno ir cemento pramonė, tačiau 90 procentų teršalų yra išmetama iš didžiausių įmonių. Bet to nereikėtų manyti, kad CCS konkuruoja su atsinaujinančiais energijos šaltiniais atsinaunantys energijos šaltiniai gali padėti e, patenkinti tą nuolatinį energijos poreikį. Taip pat biomasė galėtų būti vienas iš papildomų energijos šaltinių ir biomasė galbūt gali įnešti didesnį indėlį negu atsinaunantys e, energijos šaltiniai. Todėl pagrindinis tikslas yra atsisakyti anglies, anglimi pagristų technologijų, gaminant elektros energiją. Be to reikėtų galvoti apie technologijų gerinimą, taip pat apie tai, kad CO2 turėtų būti vertinama kaip vartojimo prekė. Bet pirmiausia, reikėtų ieškoti ir rodyti naujų technologijų privalumus, jų veiksmingumą. Aš taip pat norėčiau pridurti kai ką po to, kai buvo išsakyta nuomonių dėl tam tikrų pilotinių bandomųjų projektų, parodomųjų projektų. Viena, vienas tokių projektų yra Europos ekonomikos e, e, pagyvinimo, atgaivinimo projekta, programa arba projektas. Galbūt reikėtų panašų verslo modelį taikyti ir galvojant apie CCS parodomuosius bandomuosius projektus. CCS yra viena iš technologijų, kuri galėtų leistų padėti e, sumažinti teršalus iki 20 metų. Ar gali būti 30 procentų, o 30 metais galbūt ta technologija taps savaime suprantamas dalykas. Taip pat norėčiau paminėti, kad Horizontas 2020 naujo programoje e, Taip pat yra numatyta šitą technologiją stiprinti, plėtoti, mažinti jos kaštus ir dėkti visoje Europoje. Tikoju, Kris Deivis, dabar pabaigai atsakysite į klausimus. Aš norėčiau tiesiog iš karto atsakyti į Dagmar ir pirmininko priekaištus dėl to, kad aš tiesiog ginu e, tą senąją teršėjų poziciją. Aš tikrai sutinku, kad galvojant apie taršą reikėtų atkreipti dėmesį ir taip pat ir radioaktyves atlikas. Taigi aš neturiu jokių iš ankstinių nusistatymų. dėl anglies ir dujų pramonės. Ši, e, šitos bendrovės apskritai nieko nedaro, jos ignoruoja šitą e, sistemą. Žinoma, jos turi parodyti susidomėjimą šitą sistemą. Taip dabar konkrečiai dėl Dagmaros priekaištų Viskas dabar yra sėtina su rinkimais. Rinkimai artėja, o jungtinėje karalystėje liberalai kolega NATO netvyko, jisai yra iš Junktinės karalystės nepriklausomųjų partijos ir jisai sako, kad reikėtų galbūt aš galėčiau E, imtis ir sakyti, kad mes norime būti lyderiai, e, renkant ir saugant e, CO2. Tačiau aš to nepadarysiu. Rodrygės ir Grostet ir kitiems kolegoms norėčiau padėkoti už komentarus. Jūs kalbėjote apie tikslus, ar reikia CCS tikslų iki 20 metų. Iš tikrųjų, tikslai yra suformuluoti, jos nustatė 2007 metais taryba. Atrodo, yra iki 15 metų yra numatyta įgyveninti 12 projektų. Bet kol kas apskritai nieko nėra padaryta. Tikslai yra suformuoluoti, tačiau niekas nedaro. O aš noriu, kad kažkas pradėtų judėti į priekį, kad mes būtume tikri, jog bent keletas projektų bus įgyvendinta. Dėl tų projektų prioritetų. Aš manau, kad nereikėtų elgtis taip, kaip praeitie, reikėtų tiesiog paraginti įtraukinti pramonės sektorių ir pagalvoti apie naujas technologijas, apie jų plėtrą, kurios yra labai svarbi. Atrodo, kad mes apskritai neturime jokios paskat politikos, kuri būtų pritaikyta e, plieno pramoniai, cemento pramoniai, kiti pramonės sektoriai ko gero turėtų būti taip pat įtraukti ir tiesiog jie turi būti raginami e, bendradarbiauti. Tačiau kiekvienas pirmasis bandomasis projektas negali būti gyvenimas be atitinkamo finansavimo, be subsidijų. Todėl komisija turėtų imtis naujos strategijos, kurti tam tikrą technologiją, Ir žinoma, mes negalėtume nekreipti dėmesį į tai, ką daro mūsų ekonominiai varžovai Anapus Atlantą. Dėkoju. Lapkričio 27-28 aplinkosaugos komitete bus balsuojama ir tikimės, kad balsavimas plenarnėje sesijoje vyks sausio mėnesį. Dėkoju už trumpas įdomias diskusijas. O dabar. Perėsime prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Majot statuso ES atžvilgių. Aš esu pranešėjęs šio klausimu. Praėjusioje Strasbūros sesijoje nagrinėjome šį klausimą, taip pat praėjusią ketvirtadienį komiteto posėdėje, neriniam posėdėje, grįžome prie jo. Nuo sausio pirmosios uh, turi būti suteikiamas ypatingas statusas, tačiau čia reikalingos tam tikros išlygos, išimtis tam tikrais aplinkosaugos aspektais. Mes parengėme nuomonę ir joje sakome, jog nesutinkame su tuo, kad šioje srityje nesuteikiama mums bendro sprendimo prieimimo teisė, mūsų bus tik atsiklausiama, bet mes pasidomėjome ir išsiaiškinome, kad turime netgi dvigubą teisinį pagrindą būti teisėkuros procesų partneriais, todėl mes norime atsakingai dėrėtis O kadangi laiko trūksta, mes numatėme neįlinį posėdį gruodžio 14 dieną, 9 val. ryte. Aš manau, iš tikrųjų, atkričio 14 dieną. Dar kartą aš bandysiu išsiaiškinti su teisės tarnybos atstovais, kokį, kokį teisinį pagrindą mes galėtume nurodyti. Kolegos Lepaš, Panjų ir kiti yra pateikę E, pakeitimų siūlymų dėl e, to dviejopo teisėkuros aktų proceso. Ne vienas iš mano minėtų kolegų netvyko šį posėdį, tačiau aš manyčiau, dėl objektyvių priežasčių yra netvykę, aš manyčiau, kad reikėtų pradėti diskusiją šiuo klausimu iš karto, pirmiausia, suteikiant žodį šešėliams panešėjams Jų, atrodo, irgi nėra. Jei kas nors norėtų kalbėti šiuo klausimu, Jana Kulakis gelbsi situaciją. Prašau. Aš e, perduosiu šešėlinio pranešėjo žinutę. Tai yra nacionalinis reikalas, tai yra pran su Prancūzija susijęs klausimas, todėl mes neturėtume kištis. Bet antra vertus tai ES dalis ir jai turėtų būti taikoma ES teisės aktai. Dėkuoju. Finito. Finito, ok. Mechte. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Komisija? Ne prieš tai. Kolega Krostet. Aš e, neteikiau pakeitimų pasiūlymų kartu su kolegomis iš Prancūzijos, tačiau Majotas tapo Prancūzijos departamentu ir šiam salinui turėtų būti taikomas es teisinas, tačiau reikia tam, tik, tam šiek tiek laiko, kol viską būtų galima iš tiesų pradėti taikyti, tačiau Majoto e, salinė e, šis procesas šiek tiek užtruks. Kaip pranešėjas aš e, nevykau į Majotą, kad e, nustatyčiau faktinės aplinkybės, tačiau galiu konstatuoti, kad šis salynas tapo 101 Prancūzijos departamentu ir dabar prašyčiau komisijos paaiškinti mums situaciją. Ja, okay. Like on... Mes norėtume tik tai dėl teisinio pagrindo pakomentuoti labai trumpai, o kolega paskui pakomentuos pačią esmę. Neverta e, sakyti mes dėl labai paprastos e, priežasties turim aiškę nuomonę, nes tai vienas konkretus tikslas. Nes, kaip sako Euri komitetas, Jūri komitetas, reikia taikyti normales, normalius teisės aktus, įprastus, kurie taikomi toje srityje. Ir tikslas e, tas pats. Viskas yra labai paprasta. mes e, nusprendėm vadovautis įprastais teisės aktais, nes e, bet, bet kurioj srity mes galim kalbėti apie geografinės išlygas ir jomis remtis. Todėl mes kalbam apie įprastus teisės aktus ir apie bendro sprendimo prieimimo principą. 349 straipsnis neturėtų būti taikomas, tai nėra teisinga. Tas pats asmuo negali turėti dviejų vardžių ar pavardžių. Taigi dabar e, per, e, suteiksiu žodį savo kolegai, perdusiu žodį. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais bien prendre la parole. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau įvertinti kai kurios pakeitimų pasiūlymus atitinkamai direktyvai, pagal kurios siūloma atlikti atitinkamus pokyčius, atsižvelgiant į gyventojų skaičių tam tikroje teritorijoje nuo tam tikrų datų. Noriu priminti, kad komisija pateikė tinkamą pasiūlymą remdamas iš Prancūzijos gauta informacija, signalą patvirtinti direktyvos, kurią pakankamai sėtingai gyvendinti gyvenimo tvarkaraštį, tam, kad būtų galima gyvendinti ir kitų direktyvų nuostatas. Turime nepamiršti, kad be šios direktyvos įgyvendinimo vandens direktyva ir E, kitų su vandeniu susijusių direktyvų nuostatos negalės būti įgyvendintos. Šios direktyvos yra labai svarbios ekonominiam socialiniam, ekonominiam socialiniam salino gyventojų vystimuisi ir raidai. Komisija atsižvelgia į parlamento pareikštus nuogastavimus ir pasiūlymus, kurie tačiau mūsų nuomonė prieštarauja direktyvos nuostatoms. Mes ten galime remtis koncepciją, kuri prieštarauja direktyvai. Mes negalime naudoti <clears throat> municipalitis angliškai savokos apibūdinant tas administracinės struktūras, administracinius vienetus, apie kuriuos kalbama Jeigu bendrasis tikslas yra pasiekti Majotos salinės 70 procentų tikslą e, direktyvų nuostato gyvenimo iki 20 metų, tai būtina siekti gyveninti vandens pagrindų direktyvą, priešingų atveju visos pastangos neteks prasmės, taigi reikia e, toliau vadovautis komisijos teikiamais pasiūlymais ir nekvestionuoti pirminius siekių įgyvendinti direktyvos nuostatas. Parlamentas pateikė taip pat atitinkamus kitus pasiūlymus, dėl kurių komisija jokių prieštaravimų ir pastebėjimų neturi. Ačiū nematau kitų norinčių kalbėti. Kalbant apie teisinį pagrindą, tai aš taip pat pritariu požiūriu, kad parlamentas turi dalyvauti priimant sprendimus. Taigi, lapkričio 27-28 balsuosime šiuo klausimu. Atsiprašo pirmininkas, lapkričio 14 balsuosime ir šis klausimas yra numatytas balsuoti gruodžio mėnesio plenarnėje sesijoje. Ačiū visiems. Pakviesiu į salę mūsų svečią. begrüße ganz herzlich. Taigi, nuoširdžiai sveikinu Lietuvos sveikatos apsaugos ministrą, pirmininkaujantį taryboje. Kai pirmą kartą susitikome, susitarėme, kad palaikysime ryšį su parlamentu ir kad pasikeisime karščiausiamis naujienomis apie svarbiausius, aktualiausius klausimus. Ir kolega Andriukaitis ištesėjo pažadą ir Lietuvos pirmininkavimo pusiaukelėje atvyko dar kartą pas mus ir pateiks aktualiaujančią informaciją apie pirmininkavimą, o kolegos tikiuosi pateiks klausimų, į kuriuos jūs atsakysite. Taigi, jums žodis. Dėkuoju. Matijas, gerbiami komiteto nariai, gerbiami parlamento nariai, man didžiulė garbė dar kartą susitikti su jumis ir pateikti tarpinę ataskaitą apie mūsų pirmininkavimo pastagas medicinos srityje mūsų pirmininkavimo tikslų mes pasieksime tik tai bendradarbiaujantys su parlamentu ir žinome išsaugodami tą dinamišką palankę nuostatą arba dvasę. Ypač baigiantis šiai kadencijai mes puikiai suprantame, kad parlamento vaidmuo yra labai svarbus siekiant mūsų tikslų. Todėl aš dabar norėčiau pakalbėti su jumis, kas mums pasisekė, kas pavyko, ką dar turėtume nuveikti ir ką turėtume padaryti geriau. Taigi dabar norėčiau pratesti anglų kalbą. Norėčiau pabrėžti, kad šiandien aš esu atvykęs ne tik tam, kad atsakyčiau į jūsų klausimus, bet norėčiau išgirsti ir jūsų nuomonės. Labai svarbu dialogas su jumis, nes yra tam tikrų klausimų, kuriuos turime spręsti drauge. Žinoma, kad yra pateiktos e, darbo grupės nuostatos, kurios turėtų būti priimtos gruodžio mėnesį. Taigi yra keletas dalykų, kuriuos reikia aptarti. Pirmiausia, 20 metų strategija ir europinis semestras struktūrinių fondų investicijos sveikatos srityje, efektyvus vaistų naudojimas, e, ligoninių valdymas ir investicijų į sveikatos sistemą matavimas ir stebėsena. Tačiau e, moderni sveikatos sistema negali būti susijusi vien tik su šitais faktoriais. Labai svarbu neignoruoti ir kitų. Taip pat labai svarbu suprasti, kad e, sveikatos sektorius nėra toksai sektorius, kuris tarsi nekuria jokios papildomos vertės. Jis taip pat e, yra labai produktyvus, padeda kovoti su skurdu, padeda kuriant darbo vietas ir e, padeda apskritai konkurencijai. Taigi reikėtų nepamiršti solidarumo principų ir bendradarbiauti su kitais sektoriais viso, visais lygmenimis. Tokios mintys jau buvo išsakytos e, sveikatos e, forume, taip pat Vilniaus e, forume, Talino forume. E, Ir mes manome, kad tai turi atsispindėti ir tarybos išvadose. Garbus Europos parlamento nariai, aš dabar norėčiau pristatyti svarbiausius teisės aktų pasiūlymus. Visų pirma, norėčiau Jūs pasveikinti puikiai atlikus darbą susijusiu su tabako direktyva ir su trialogo pradžia. Pirmininkaujant Lietuva E, labai džiaugiasi teisės aktų leidėjų darbu ir parengtais pakeitimais. Mes bendradarbiaujame ir einame tą pačią linkmę daugeliu aspektų. Mes tikimės, kad dėrybos bus baigtos Europos parlamentu iki 2013 metų pabaigoje ir tabako produktų direktyva bus priimta prieš parlamento rinkimus. Aš visiškai pritariu parlamentui, kad ši e, direktyva labai svarbi, turint mintį PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją. Au, au, kai kurios valstybės, pažiūrėjau, Brazilija, JAV, Australija, pirmauja ir lenkia Europą tabako kontrolės srityje. Žinoma, kad buvo kalbama apie tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, elektroninės cigaretės, tačiau mes neturim pamiršti, kad svarbiausias tikslas yra uh, užkirsti kelią uh, rūkyti norintiems paaugliams, neleisti jauniems vaikams rūkyti. Taigi, uh, mes neturėtume e, aukoti savo pagrindinio tikslo nedidelėms techninėms detalėms, mes turėtume siekti e, kompromisų. Klinikiniai tyrimai su medikamentais. E, ši direktyva taip pat labai svarbi, kad galėtume geriau naudoti vaistus ir kad iš to naudos gautų ES piliečiai. Mes visi suprantam, kad labai svarbu atlikti e, klinikinius tyrimus Europoje, jeigu norime, kad ES piliečiai e, gautų prieigą prie geresnių vaistų ir kad užtikrintume e, farmacijos pramonės veiklą bei kad kurtume aukštos kvalifikacijos darbo vietas. Pirmininkaujantį valstybę gavo 30 e, spalio koreper mandatą ir pradėjo dėrybas Europos ir pradės dėrybas su Europos parlamentu lapkričio 6 dieną. Norėčiau pabrėžti, kad jūs neturėtumėt per daug laiko skirti techninėms detalėms, bet e, kuo greičiau ar laiku priimti šį teisės aktą. Pirmininkaujantį valstybę Lietuva darys viską, kas įmanoma, kad tik e, dauguma valstybių narių ir parlamentas dirbtų taikiai ir priimtų šį teisės aktą. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad šis reglamentas yra labai svarbus ir pacientams, ir akademikams, ir pramoniai. Aš labai dėkingas pranešėjai Glenis Vilmot už jos atliktą darbą, rengiant Europos parlamento poziciją ir noriu patikinti, kad mes ir toliau sieksime glaudaus bendradarbiavimo, net ir glaudesnio, siekiant surasti e, bendrų sutarimų ir priimti teisės aktą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujanti Lietuva džiaugiasi darbus Europos parlamentu ir Europos komisija ir džiaugiamės, kad per labai trumpą laiką pasiekėm tokios uh, pažangos. Taigi dabar norėčiau paraginti visus dirbti labai konstruktyviai. Mes tikimės, kad šis teisės aktas, dėl šio teisės akto bus pritarta pirmininkaujant Lietuvai, mediciniai prietaisai. Pirmininkaujanti valstybė taip pat patikino, kad darys viską, kad būtų priimti du dokumentai - medicinos prietaisų ir in vitro diagnostikos medicinos prietaisų do, e, reglamentuos dokumentai valstybės narės kruopščiai vertina visus, e, visus poveikius, visus dalykus, kurie turi turėti poveikį egzistuojančiai sistemai. Tai reiškia, kad labai didelis darbas turi būti nuveiktas prieš pritariant šiems dviem dokumentams ES lygmenių. Lietuva taip pat norėtų peržiūrėti pirmą galutinį tekstą abiejų pasiūlymų iki e, pirmininkavimo pabaigos, tačiau progresas yra labai lėtas, todėl mes siekiam diskusijų su kolegomis. E, e, norim Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Dagmar Rodberent ir taip pat daktarui Peter Lyze už jų bendradarbiavimą, darbą kartu siekiant pažangos ateityje. Reglamentas dėl farmakologinio budrumo. Šis dokumentas labai svarbus tam, kad galėtume priimti naujus teisės aktus susijusius su farmakologiniu budrumu, kurį atlieka Europos vaistų vertinimo agentūra. Labai greitai e, ketiname pradėti trilogą su parlamentu. Taip pat tikimės jūsų paramos garbus Europos parlamento nariai, kad šis teisės aktas būtų kuo greičiau priimtas ir kad galėtume taikyti e, su farmakologiniu budrumu susijusius teisės aktus. Mes tikimės, kad komitetas ir parlamentas pateiks savo poziciją kuo greičiau. E, kiti teisės aktai. Sveikata ekonomikos augimui skatinti. Trečias šios finansinės priemonės e, e, etapas buvo pradėtas ir jis labai svarbu, labai svarbu, kad jis būtų patvirtintos. Dar ne visos problemos yra išspręstos ir dar čia reikės e, padirbėti ir parlamente, ir komisijoje, kad ši programa būtų patvirtinta. Taip pat dabar yra įvairių diskusijų dėl vadinamos skaidrumo direktyvos Mes tikimės, kad dar bus surinktas vienas papildomas darbo grupės posėdis, tačiau rezultatas priklauso nuo kitų valstybių narių noro sutikti su kompromisiniu pasiūlymu. Dabar to kompromiso mes dar nesame pasiekę. Garbus komiteto nariai taip pat norėčiau pristatyti, kokie uh, įvykiai, bu, kokie renginiai buvo jau įgyvendinti, pirmininkaujant Lietuvai, ir kurie dar bus. Juos norėčiau paraginti atvykti. E, žinoma, kad psichato, e, psichikos sveikatos problemos yra labai rimtos, e, su, susiduria, su jomis susiduria kas ketvirtas europietis. Taigi spalio 10-11 dienomis buvo surenkta konferencija Vilniuje šiai temai buvo o, aptarti socialiniai veiksmiai, veiksniai ir priimta rezoliucija. Lapkričio 19-20 dienomis buvo surinktas veikatos for, bus surinktas sveikatos forumas tvari sveikatos sistema tvariai plėtrai. Aš norėčiau taip pat, e, papas, taip pat e, norėčiau atsakyti į jūsų klausimus. Uh, toks glaudus bendradarbiavimas su parlamentu, parlamentu yra labai pažangus ir ateityje norėčiau dirbti su jumis konstruktyviai sveikatos apsaugos srityje, kad sveikatos politika būtų pažangesnė. Dėkoju ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Yes, of course, we agree. Okay. And uh, thank you very much for your presentation. Žinoma, mes e, sutinkame, e, dėkojame už jūsų pristatymą, taip pat už puikias vokiečių kalbos žinias, taigi pradėkime dabar pirmąjį klausimų atsakymų raundą. Pirmoji ponė Grostet, po to Dagmar Rodberint, Rebeka Teller ir Sofija Okuny. Ačiū ponė pirmininkė. Kadangi rengiu pranešimą dėl sveikatos programos, Turiu pasakyti, kad turėjome metus laukti, kol baigėsi trilogo dėrybos ir trilogo posėdis su, tai yra sustikimas su šešėliniais pranešėjais numatytas trečiadienį. Ir sveikatos apsaugos programa yra labai svarbi ir tikrai labai svarbu baigti spręsti šį klausimą. Pagrindiniai klausimai, dėl kurių nesutarėme, yra biudžetas, bendri veiksmai ir deleguoti teisės aktai. Aš tikiuosi, kad trečiadienį mes sugebėsime susitarti. Europos komisija informavo parlamentą, kad e, sveikatos programos biudžetas yra numatytas, tai mums yra būtina prielaida tam, kad e, pritartume šiai sveikatos apsaugos programai. Bendri biudžeto asignavimai siekia 404 449 milijonus nuo 14 iki 20 metų, šiek tiek daugiau. <clears throat> Tai reiškia, kad 480 tūkstančių e, eurų e, buvo padidintas biudžetas palyginti su ankstesnė finansinė programa, kalbant apie bendrą finansavimą ir deleguotus teisės aktus, nesutarėma dėl techninių klausimų ir būtent juos reikia išspręsti. Taigi norim pasakyti, ponė ministrė, kad e, e, e, sveikata neturėtų tapti tam tikrą prisitaikymų auką naujoje finansinėje programoje, jos kontekste ir aš tikiuosi, kad Lietuva imsis reikiamų veiksmų tam, kad šis klausimas būtų įspręstas trečiadienį ir būtų įspręsti mano minėti techniniai klausimai. Ačiū. Ačiū žodis Dagmarot Berint. Ačiū, ponė pirmininkė ministrė. Dėkoju iš jūsų įžanginės mintis už tai, kad e, ištesėjote pažadą sugrįžti, pristatyti tarpinius rezultatus. Mes puikiai suprantame, kad labai e, sudėtinga yra e, užtikrinti arba pasiekti apčiuopiamų rezultatų, kurie skirtusi nuo ankstesnių dėl medicinių prietaisų. Galbūt galėtumėte išsamiau papasakoti, ką reiškia tas ta maksimali pažanga. Parlamentas per pirmąjį svarstymą prieš dvi savaitės teoriškai priėmė sprendimą ir būtų galima pradėti renkti pirmuosius e, trišalius susitikimus, tačiau dar esame labai toli nuo šių susitikimų. Ar sutinkate, kad reikėtų imtis aktyvesnių veiksmų, kad tas svarbus teisės aktas, už kurį aš ir ponas Lyzė esame atsakingi, būtų greičiau patvirtintas? Galbūt turėtume daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms ir galbūt. E, galėtume apeiti darbo grupę, kuri negali primti sprendimų ir šį klausimą svarstyti korepere. Tiesiogiai aš įdėmiai jūsų e, klausiausi dėl e, jūs minčių dėl tų įmokų srityje e, būtinybės siekti pažangos. Tačiau kodėl e, manęs neapleidžia toks keistas jausmas? Viena vertus medicinos prietaisų srityje mes negalime mažinti pagreičio nei ES, nei valstybių narių lygmenių, tuo tarpu Kalbant apie e, tos mokesčius, e, e, valstybės narės čia priešinasi greitesnį procedūrą. Aš žinau, kad jūs tikrai ne tas asmo, kuriam reikėtų priekaištauti šiuo atveju ir kad jūs tikrai siekiate pažangos, tačiau <clears throat> vien jūsų, mano ir pono Lyzės pastangų nepakanka, galbūt galėtumėte uh, paspausti savo kolegas darbo grupėje šiek tiek daugiau mm, ir e, galbūt koreperi ambasadoriai turėtų daugiau pastangų parodyti priešingą atveju mes pralaimėsime šį klausimą. Ačiū. Dabar Rebeka Taylor, po to Sofija Okuni. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Noriu kelis klausimus užduoti. Pirmiausiai noriu pasveikinti Jūs dėl bendros pozicijos susijusios su klinikiniu bandymu reglamentu. Aš noriu paklausti klausimą dėl tvarkaraščių, kadangi dabartinė tarybos pozicija bando patvirtinti tokius terminus, kurie būtų dvigbai ilgesni už e, jungtinių valstijų ir Australijos. E, e, ir tikrai e, mes tokiu būdu nepasieksime, kad klinikinių bandymų srityje Europa savo konkurencingumą padidintų. Būtų įdomu išgirsti jūsų mintis dėl tam tikro lankstumo, bandant taryboje šiek tiek priartėti prie parlamento pozicijos. Kalbant apie žemos intervencijos klinikinius bandymus. Galbūt galėtumėte paaiškinti, ar taryba toliau laikysis savo pozicijos dėl žemos intervencijos klinikinių bandymų ir e, dėl jau autorizuotų vaistų naudojimo ne pagal paskirtį. Kitas klausimas susijęs su tabako gaminių direktyva. Kaip suprantu, čia taip pat daroma pažanga. Galbūt galėtumėte šiek tiek išsameu papasakoti apie tarybos poziciją dėl e, e, elektroninių cigarečių, kadangi šioje srityje parlamento ir tarybos pozicijos išsiskiria. Ačiū poniai Taylor, Sofija Okuni, po to kolegija Janukudakis. Pone Janakudakis. Trumpai klausiu. Tris aspektus noriu paminėti. Pirmiausiai dėl tabako direktyvos, dėl cigarečių. Nesu tiesiogiai e, susijusi su vykstančiomis diskusijomis, tačiau šią savaitę ginčijausi su nemažu skaičiumi žmonių, e, kurie norėtų, kad e, dabar galiojantis teisės aktai būtų tinkamai gyvendinti, nes kai kurios valstybės to nedaro. O tą direktyvą apskritai reikėtų panaikinti žmonių nuomonę kai kurių. Dėl e, e mokesčių e, reikia pasakyti, kad taryba komisija ir parlamentas čia laikosi skirtingų pozicijų ir nežinau, ar sugebėsime tas pozicijas suderinti. Paskutinis pastebėjimas dėl prieš kelius mėnesius mano parengto pranešimo savo iniciatyvą dėl kamieninių lastelių. Ir pirmininkantis Kipras pranešė, kad perdos šį klausimą e, Lietuvai per jos pirmininkavimo. Noriu paklausti, e, kaip dabar yra su šio klausimo svarstymu. Ačiū. Dabar Sofija. Okunė, atsiprašau, jūsų nepastebėjau. Anksčiau tai buvo mano klaida. Jums atleidžiu, ponė pirmininkė, už tai. Pone ministrė, noriu padėkoti, kad atvykote su mumis susitikti. Du trumpus klausimus noriu užduoti. Pirmasis susijęs su tabako direktyva elektroninėmis cigaretėmis keliaudama, susitikdama su žmonėmis. Aš e, esu nufotografavusi elektroninės cigaretės parduodančias parduotuves teikdamos, kad jos nekelia jokių problemų nei visuomenės sveikatai, nei aplinkai, praktiškai yra sveikas ir skatintinas vartoti dalykas. Aš manau, kad mes turėtume aktyviai imtis veiksmų reaguodami į elektroninių cigarečių rinkodarą, ką manote apie tai ir apie vykstančias dėrybas šio klausimu. Kitas klausimas, kuris nėra aktualus parlamente, tačiau svarbus kai kuriams valstybėms narėms, klausimas dėl energetinių gėrimų. Noriu paminėti vieną gamintoją Red Bull jaunimas labai daug vartoja šio gamintojo energetinių gėrimų, daugelį ES valstybių narių. Šie energetiniai gėrimai akivaizdžiai daro įtaką sveikatai, panašiai kaip tabakas, alkoholis ir narkotikai šiuo metu nėra jokių teisės aktų reglamentuojančių energetinių gėrimų vartojimą. Prancūzijoje jau kuris laikas yra taikomi mokesčiai e, šiems energetiniams gėrimams, kad jie taptų brangesni ir kad e, jaunimas nebūtų skatinamas juos vartoti, vartoti ką manote apie šią problemą, kuri artimiausių laikų taps visuomenės sveikatos problema taip pat ir manau, kad e, Europos parlamentas e, ir kitos institucijos turėtų jau renktis šio klausimo svarstinę. Pirmininkas, ačiū. Baigiame išklausyti klausimus. Dabar ministrui steiksime galimybę į juos atsakyti. Prašau. Norėčiau pradėti nuo pirmojo klausimo dėl sveikatos programos. Tai iš ties lapkričio šeštą dieną mes tikimės išspręsti klausimą, pasiekti rezultato ir dėl biudžeto, ir dėl bendrų veiksmų, ir dėl, aišku, deleguotų, deleguotų aktų. E, suprantama, kaip sakyti, e, šiaip akivaizdu mano asmeninė pozicija, kad e, Deja, numatytas 449 milijonų eurų biudžetas 2014-2020 metų perspektyvai, aišku, yra, nėra pakankamas. Čia yra mano asmeninė opinija. Tačiau e, akivaizdu, kad mes turime, kaip sakyti, sutikti su tuo, kad dėja tai yra kaip, kompromisai, kuriuos mes turime įvertinti. Ir suprantama, mes norime išspręsti tuos visus, e, kaip sakyti, dalykus ir tuos techninius klausimus, kurie, kurie deleguoti, kad mes, reiškia, na, tikrai galėtumėm pasiekti, pasiekti pažangos šiek tiek padidinus tą, tą biudžetą. Bet aišku, kad aš esu iš tos šalies, e, kuri yra skurdesnė ir kuri puikiai suvokia, kodėl net ekonominės krizės sąlygom vis tik tai taupimas sveikatos sektoriaus sąskaita nėra tas kelias, bet tai yra mano asmeninė pozicija. Bet žinoma, mes turime ieškoti to kompromisu. Aš norėčiau padėkoti Dagmar Rut Berent e, į klausimui. Mes e, buvom su jumis susitikę ir diskutavome tos aspektus. Aš tikrai manau, kad e, pažanga E, medicinių prietaisų srity yra nepakankama. Bet dėja, į jį, jeigu žiūrėti aplamai mūsų pirmininkavimo trijo nuo Airijos ir iki dabar, tai jūs teisi, kada diskutuojama dėl mokesčių, tai ten akivaizdu pažangos galim sulaukti greit. Bet kada diskutuojam dėl tų be galo svarbių mūsų pacientams, žmonėms klausimų, ten matome labai daug įvairių argumentų. Tiesa, tie argumentai susiję su tuo, kad reglamentas kaip teisės aktas turi be galo daug techninių ir teisiškai po to įpareigosiančių dalykų, tačiau nėra bejonės, kad namų darbus turim daryti visi greičiau. Deja, po to galima pasakyti, kad žinote, mes labai akivaizdžiai, kruopščiai skaitom ir sudarom daug, kaip sakyti, naujų idėjų, kad būtų galima, kaip sakyti, na, pasakyti, kad, kad tai reikalauja dar laiko. Jūs galit patvirtinti, kad mes, kai pradėjom pirmininkauti, e, kalbėjom neformalioj taryboj, Ir aš e, klausiau šalių narių ministrų, ar mes galim sukaupti politinę valią ir judėti greičiau. Po to visuose susitikimuose, kuriuose, aš, kuriuose man teko dalyvauti, aš stengiausi susitikti ir pakartotinai aptarti medicininių prietaisų ir e, diagnostikos prietaisų in vitro klausimą vis pabrėždamas, kad gal neverta apsistuoti daug ties techninėmis detalėmis, vis tik sutarkim dėl politinių ir fundamentalių klausimų, kur politinė valia galėtų eiti į, į priekį ir leisti mums pajudėti e, greičiau. E, kaip sakyti, su, suprantama, kad, e, kad, e, kad e, man atsakydavo, kad taip, mes norim išskirti tam tikrus prioritetus, tačiau kai kurios šalis narės sakydavo, mes turim rezervacijų, škie konstitucinių rezervacijų ar dar kokių kitų. Ir suprantama, mes vis tik stengiamės spausti. Tas spaudimas buvo iš mūsų pusės. Ir rašėm laiškus ir telefoniniais pokalbiais bandėme pagreitinti procesą. Ir dabar Aš pažadu, kad ir mėginsiu vėl atgaivinti naują dėrybų raundą dėl to, kad korepere būtų galima aptarti šitos reikalus. Taip pat parašysiu ministrus, paraginsiu ministrus padiskutuoti, kad mes galėtumėm aptarti, kaip pagreitinti, kad mes pasiektumėm visą perskaitimą, visą dokumento ir tada galbūt diskutuoti dėl dalinio mandato diskusijose tam tikrų dalių, dėl ko mes, tarkim, galim sutarti ir judėti į priekį. Aš net ir manau, kad taryboje galime kelti vėl klausimą pasikeičiant pozicijomis, kad mes turėtumėm progreso grafiką, nes jis tikrai reikalingas. Tai aš pažadu, kad e, e, mes šią savaitę e, organizuosim tokias diskusijas, aš parašysiu laišką, aš po to telefoniniais pokalbiais kontaktuosiu su visai 28 ir pamėginsime vis tik organizuoti progresą. Aš kalbėjau šiandien ir su komisaru Nevenu Mimice Mes taip pat sutarėm dėl to, ir mes turime padėkoti, kad jie padėjo ir su techniniais dalykais, dėl papildomų posėdžių organizavimą dabar diskutuosim, dėl to, kad galim būtų online internetu e, gauti atsakymus, kuo greičiau į mums rūpimus klausimus ir pamėginsim dėti pastangas, kad judėti judėt į priekį. Aš, e, kas liečia mano pusės, aš, nu, kaip sakyti, noriu būti maksimaliai sažiningas ir maksimaliai aktyvus kad, kad visi tą, visi tą pagreitį įgauti. Žiūrint į perspektyvą, aš manau, kad mes galim pasiekti geresnį rezultato ir Lietuvos, ir Graikijos pirmininkavimo laikotarpiu, tačiau pačios dvi savaitės ar trys jos yra labai svarbios. Aš pamėginsiu savo darbo tvarkę suaktyvinti. Tai, tai ką mes galim, reiškia. Tai dėl klinikinių tyrimų, e, e, reiškia, e, buvo klausimas mums susijęs dėl Rebeka Taylor, man atrodo, klausė, atsiprašau, jeigu aš negerai ne, ne ištarsiu pavardą, dėl klinikinių tyrimų, dėl tvarkaraščių. Iš tiesiog suprantu, kad terminai turi būti kuo trumpesni nėra jokios abejonės. Jeigu lyginti su jungtinių valstybių ir ES, mes aišku turime būti, kaip sakyt, stengtis judėti, kad mes galėtume būti ir patrauklesni, ir e, konkurencingesni, ir kad sprendimai, e, kad ES būtų patrauklesni užsakovams ir kad sprendimai būtų kuo greičiau priimami. Man tas asmeniškai aišku. Tačiau suprantama, terminų optimalumas e, e, yra susijęs su pacientų sauga, su, e, kaip sakyti, išsame paraiškų ekspertizė, su tyriamų asmenų teisėmis, nėra abejonės. Mes turim pažiūrėti, nes ES žmogaus teisų ir pacientų teisų kontekste yra, turi aukštus standartus ir jų mes negalime jokių būdų pažeisti ar sumažinti. Bet aišku, kad terminų optimalumas turi būti ne, nebejotinai, e, kaip sakyti, e, na, na trumpinamas. E, Jūs e, klausėte taip pat dėl e, tabako direktyvos, dėl e, tarybos pozicijos dėl elektroninių cigarečių. Ir taip pat buvo klausimai ir iš, ger, ir iš gerbiamas Okuni dėl elektroninių cigarečių. Iš ties dabar mes stebis diskusijose su Europos parlamentu, Europos tarybos ir Europos parlamento pozicijos šiais klausimais yra, yra išsiskyrę. Jūs turbūt sekat diskusijas ir šitas pozityvų sąrašas ingredientų, tai irgi yra didelis laukas diskusijoms ir čia šalių narių nuomonės taip pat yra jautrios ir gali būti skirtingos. Mes turime rasti maksimalų kompromisą, kad pasiekti bendrą rezultatą. Aš pats asmeniškai, kaip gydytojas, galiu aiškiai pasakyti, kad turiu pakankamai daug literatūros, kuri pagrindžia elektroninių cigarečių pavojų sveikatai. Tai yra puikios studijos padarytos, reiškia, moksliškai pagrystos, kurios gali įrodyti, kad, kad šis e, marketinginis žingsnis gali e, patraukti jaunimą, ugdyti vartotoją ir be to jos gi, nikotinas giliai paveikia žmogaus plaučius ir gali greičiau būti priklausomybė nuo tabako išauk. Man kaip medikui tai yra akivaizdu. Bet suprantamas, e, viena, viena vertus įvairių industrijos e, sričių spaudimas, kita vertus šalių narių jautrumai, mes turėsim ieškoti kompromisu. Nebejotinai, kad e, čia bus du sunkiausi aspektai - sąrašas, elektroninės cigaretės ir kur rasti balansą. Mes tikimės, kad sekantis trialogas bus labai svarbus. Ir, ir tam trialogė turėsim atsakyti į šios e, klausimus. E, e, buvo spaudimas buvo pasakyta, kad yra žmonių manančių, kad čia turbūt jie, jie nežinau, atsiprašau dėl pavardės, e, buvo pasakyta, kad galbūt tą direktyvos visai nereikia, galbūt pakanka e, esamų priemonių įgyvendinimo. Mano atsakymas akivaizdus. Europa ratifikavo, Europos Sąjunga ratifikavo tabako konvenciją pasaulinę bet namų darbų mes nepadarėme gerai. Ir ši direktyva dabar, kuri yra, sakyti, teikiama, ji kaip tik pagilina namų darbus ir iš ties suteiks galimybės turėti efektyvesnius instrumentus. Ir tie, kas siūlo direktyvą atsisakyti, tie iš tiesų, švelniai tariant, nesupranta, ką kalba. Aš norėčiau čia komentuoti, bet direktyvos veiksmingumas yra akivaizdus, nes tabako industrija nebūtų tiek dėjus pastangų e, spausti ir, ir, ir, ir kelti, kaip sakyti, pačius kraštutinius klausimus. Taip. Dab, klausimas susijęs su energetiniais gėrimais, jisai mano supratimu labai aktualus. Mes Lietuvoje stebim energetinių gėrimų paplitimą paauglių, net vaikų ir paauglių amžiui. Ir po to stebim, kad sąsaja su ankstyvu alkoholio vartojimu yra. Ir tie skaičiai rodo, kad tai yra labai pavojingi dalykai. Ir aišku, kad tai juk iš esmės toliau skatina polinkį tonizuotis, o polinkis tonizuotis veda prie narkotikų pavartojimo ir prie alkoholio, e, kaip sakyt, e, naudojimo didėjimo jaunimo tarpe. Nebejotinai, kad, e, kad jūsų komiteto turbūt darbo atvarkiai turėtų būti šis klausimas, nes čia yra ir vartotojų teisės, ir sveikata, ir, ir, ir, ir jeigu norime kalbėti, tai perspektyvoj e, mūsų e, jaunimo e, lygotumas. Tai aš pritarčiau minčiai, kad reikėtų diskutuoti dėl energetinių gėrimų reguliavimo. Nors nu, atskirose šalyse tai yra didinami mokesčiai, reiškia stengiamasi sumažinti prieinamumą, Bet manau, kad, kad europinių lygų ta problema turėtų būti keliama. Aš pats e, pritarčiau. Dėl kamieninių lastelių. Deja, mes, sakyt, šiuo atveju mūsų pirmininkavimo laikotarpiu mes nediskutavome atskirai šitos problemos dėl kamieninių lakstelių, tik darbo grupėse diskutuota klausimas yra E, sakyk, man asmeniškai yra labai komplikuotas, todėl kad yra medicinė prasme, yra labai daug e, nežinomųjų, pliusų ir minusų yra sričių, kuriuose galima, galima e, siekti pažangos ir yra be galo daug neatsakytų klausimų. Tai mes dėja šito klausimo kaip sakyti, atidžiau ne, nesvarstėm. Aš negalėčiau iš Kipro pirmininkavimo, dėja mūsų pirmininkavimo darbo atvarkiai, kaip sakyti, tie klausimai buvo nagrinėjami tik tai e, ekspertų lygių. Aš atrodo atsakiau į visus klausimus. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ačiū, pan ministrai, jūsų atsakymai iš tiesų buvo labai išsamus. Tikiuosi, kad e, Kalbant apie tam tikrus teisėkuros procesus, jūsų pažadai, kad jie bus pagreitinti taryboje, mus taip pat nuteikia pakankamai optimistiškai. E, aišku, jeigu iki parlamento kadencijos pabaigos kai kurie klausimai nebus išspręsti dabar minėti, tai būtų labai gaila, kadangi buvo pradėta nemažai gerų darbų, kurie yra naudingi, kurie pridedama vertę 500 milijonų ES piliečių ir būtent dėl to mes visi čia dirbame ir susitinkame. Todėl dar kartą norim Jums padėkoti, kad atvykote, ištesėjote pažadą ir diskutavote su mūsų komiteto nariais. Labai ačiū ir linkime sėkmės. Thank you very much. damit können wir jetzt einsteigen morgen früh mit den Abstimmungen. Tokiu būdu galėsime rytoj nuo 10 valandos pradėti e, balsuoti. Prašau visų nepamiršti balsavimo kortelio. Dar noriu asmeniškai pasisveikinti su ponu Kastleriu, kuris sėdi salėje jau Strasbūrė. Aš tą dariau, tai yra naujasis mūsų komiteto narys, pakeitęs Anja Weisgerber. Taigi šį posėdį baigėme. Koordinatoriams noriu pranešti, kad rytoj pradedame, susitinkame 9 val. Visų kitų prašau 10 val. atvykti į šią salę ir būti pasiemusius balsavimo korteles, kadangi tuo metu balsuosime. Ačiū visiems gero vakaro.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 kur nuves